Dear colleagues, uh, dear co-chair, Mr. Wright. Kolegos, e, gerbiamas mano bendra kolega pirmininkė, nacionalinių parlamentų nariai, sveikinu susirinkus e, Europos parlamento Libe komitetu ir e, dabar dirbsime bendroje parlamento Europolo kontrolės grupėje. Gerbiami svečiai, Europos parlamento ir Estijos pirmininkančios tarybai vardu noriu su malonumu Jūs pasveikinti e, pirmojoje Europolo bendrosios e, parlamento tikrinimo grupės posėdėje. E, turime visų 27 ES valstybių narių parlamentų atstovus, džiaugiamės juos matydami čia. Turiu kolegos pasakyti, kad šis susirinkimas man daro įspūdį. Sėdime didelėje salėje, mūsų tiek daug ir tai rodo, kad e, jaučiame didelį susidomėjimą Europolu ir taip pat esame suinteresuoti tuo, kad Europos parlamento darbščius, darbšti darbo grupė kartu su nacionaliniu parlamentu atstovais pasiektų gerų rezultatų. Jau ilgą laiką e, aptarinėjame Europos parlamente Europolo grupę. Apie tai pirmiausia buvo kalbama Europos konvente. Pagal Lisabono sutarties 88 straipsnį buvo numatyta procedūra vykdyti Europolo veiklos parlamentinę kontrolę. Ta turi daryti Europos parlamentas kartu su nacionaliniais parlamentais. Džiaugiuosi, kad mes šiandien susirinkę galime apie šį svarbų vaidmenį pakalbėti. Kaip jau sakiau, pasiekėme tai, ką turime šiandien e, Europos parlamento ir nacionalinių parlamentarų pastangų dėka. Be to, mūsų pranešėjas, e, panas Dėdėmė yra Europolo klausimais, labai uoliai dirbo, Europos parlamento dėrybų komanda jam padėjo ir pagal reglamento 58 e, straipsnį mes priėmėme tuos sprendimus, kurie leido pasiekti tą, ką šiandien turime. Uh, Šiandienos teigiamasis posėdis yra labai svarbus žingsnis stiprinant ES demokratinę valdyseną. Šiandien e, kalbame apie mūsų darbo grupės įsteigimą ir jo veiklą. Kalbės ES institucijų atstovai pranešėjai. Be to, pirmą kartą pasikeisime nuomonėmis su Europolo valdybos vadovu ir Europos duomenų apsaugos prie, e, priežiūros ir priežiūros pareigūnu kalbėsime apie darbo grupės darbo tvarkos taisyklės, tikimės, kad rytoj e, pasieksime galutinį rezultatą ir tos taisyklės bus patvirtinos. Kolegos, šis posėdis yra transliuojamas internetu, jis yra registruojamas, e, atsiprašau, įrašomas ir e, vėliau Libe komiteto interneto svetainėje tas įrašas bus visiems prieinamas. Pirmiausia, suteiksiu uh, žodį Estijos e, delegacijos atstovui ponu Eik, kartu su juo organizavome šį posėdį. Aš e, noriu pakartoti, kad šiam posėdžiui pirmininkausime kartu, vadovaudomėsi Europos e, parlamento balandžio mėnesį Bratislavoje priimtomis išvadomis. Todėl dabar, gerbiami kolegos, aš ir suteiksiu žodį Estijos delegacijos vadovo mūsų specialiojo darbo grupėje vadovui. Ačiū. E, kolegos, draugai, gerbiamas pirmininkė, e, gerbiami svečiai, oratoriai. Pirmiausia, aš prisistatysiu, esu Raivo Aig. Esu Rigikogų, Estijos parlamento teisės reikalų komiteto pirmininkas. Taip pat esu e, saugumo tarnybų priežiūros specialausios komiteto vadovas. Su, į Estijos parlamentą buvau išrinktas 215 metais. Prieš tai 26 metus dirbau policijos ir vidaus saugumo pajėgose. Labai didelė garbė man ir taip pat labai malonu susitikti su jumis šiame bendrame renginyje Europos parlamente tai yra Europolo bendrosios parlamentinės grupės posėdis, pirmas posėdis ir per šias dvi dienas turėsime puikių progų pasikalbėti e, visomis e, darbinėmis kalbomis, jų yra 18, aš pats savo darysiu savo kalbą. Meene, e, üllatus Meene Helkuri näol. Turbūt e, niekam jums e, nestaigmena tai, kad e, šis komitetas yra susijęs su saugumu. Visi žinome, kaip svarbu yra e, kontroliuoti saugumo užtikrinimą ir palai, saugumo palaikymą tikrinti. Apie tai būtent šiame, e, šiame renginyje ir kalbėsime. E, kitais metais Estija e, pažymės savo šimtmetį Ir tai, tai yra tam tikras mūsų gimtadienis ir aš noriu jūs visus tą progą pakviesiesi. Bet dabar perinu prie mūsų pagrindinės temos. Mūsų visų bendras uždavinys kovoti su tarptautinio nusikalstamumo grėsme. ES turi konkrečių priemonių tą daryti. Europolo vaidmuo yra labai svarbus kovoje su e, tokiamis grėsmėmis. Europolo e, ryšio pareigūnų tinklas – yra išdėstytas visose valstybėse narėse. Jo tikslas padėti valstybėms narėms kovoti su vairiomis nusikalstamumo rūšėmis. Po to, kai buvo įsteigtas Europolas, pasaulyje daug kas pasikeitė. Nusikalstamumo pobūdis, e, nusikalstamos veiklos struktūra pasikeitė, susidurėme su žymiai daugiau tarptautinio pobūdžio nusikalstamų grėsmių. E, šiandienos visuomenėje bendrai m, pastebimas E, nusikalstamumo persikelimas į skaitmeninę erdvę. Tarptautinės pasangos kovoti su tokiu nusikalstamumu tampa mūsų darbo kasdienybė. Kas dar labai svarbu - tempas, kuriuo galime keistis informaciją ir sureaguoti į skirtingose pasaulio dalise iškilančias grėsmės. Optimalus informacijos technologijų galimybių panaudojimas nepaprastai svarbus su po šio požiūriu. Čia svarbiausia turime kalbėti apie kokybę, ir greitą keitimas informaciją. Būtina užtikrinti skirtingų duomenų bazių saveikumą. Tai turi būti daroma išlaikant e, duomenų apsaugą ir apsaugant žmonių teisės. Tai yra nepaprastai svarbu, turime rasti pusiausvyrą. Pusiausvyrą tarp žmonių teisų apsaugos ir skirtingų grėsmių nuslopinimo. Labai svarbu, kad šioje veikloje nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentai, parlamentas prisidėtų, bet to precedentų teisė turi būti išnaudojama aukščiausių įmanomų lygmenių. Europos žmogaus teisų teismui tampa vienas iš svarbiausių vaidmenų. Kaip sakiau, bendradarbiavimas yra labai svarbus viena iš galimybių sumažinti kliūtis ir pagerinti tarpusavę supratimą yra parlamentinė kontrolė. Ji turi būti vykdoma kartu su kitomis stebėsinos ir priežiūros rūšims. Dėkoju visiems uždėmesi ir linkiu gerų diskusijų. Ačiū. Raivo, was... Labai dėkoju, Raivo. Ir iš tikrųjų, kaip ir būdinga estams, trumpai pasisakėjai. Labai dėkoju. Kolegos, taigi ši kalba aiškiai parodė, apie ką mes kalbėsime šioje tarp parlamentinės priežiūros grupėje ir išklausysime dar kelis e, pasisakymus. Ir aš norėčiau e, pakviesti poną Dijas Demerą, kuris ilgą laiką yra atsakingas už Europolo klausimus Europos parlamente. Galėčiau, norėčiau paprašyti, kad jis perimtų pirmininkavimą šiandienos renginį. Prašau. Chair, some... Ir kai tik tai ponas Dijas Dimera perims pirmininkavimą, iš karto galėsime tęsti posėdį ir perti prie kitų pasisakymų. Señor presidente, señorías, queridos colegas. Pone pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios, gerbėjai kolegos. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti visus susirinkus šioje salėje ir norėčiau padėkoti visiems nacionalinių parlamento atstovams už dalyvavimą šiame renginyje. O dabar periname prie mūsų renginio turinio. Galiu pasakyti, Aš e, rengiau pranešimą dėl Europo polo reglamento ir rengdamas tą pranešimą aš išnagrinėjau teisinį pagrindą. Tai yra ES veikimo sutarties 88 straipsnį. Ir tenai kalbama apie parlamentinę priežiūrą, apie kurią šiandien ir kalbėsime. Ten aiškiai yra pasakyta, kad Europolo veiklos e, parlamentinę priežiūrą turi vykdyti Europos parlamentas kartu su nacionaliniais parlamentais. Taigi, į tai atsižvelgdamas aš pateikiau pasiūlymą 2013 m. birželio mėnesį. Tuomet pateikiau 200 pakeitimą savo pranešimui ir jie, juo paraginau surenkti bendrus susitikimus su e, nacionaliniais parlamentais. Ir e, dar 2013 m. birželio 20 d. ir po to da, kitų metų da, gegužės 19 d aš kreipiausi raštų nacionalinius parlamentus ir taip mums pavyko visiems kartu susitarti dėl reglamento 51 straipsnio. Taigi, tuomet mes visi susitarėme, kad mūsų naudojamas teisinės pagrindas bus Europos Sąjungos veikimo sutarties 88 straipsnis, Europolo reglamento 51 straipsnis. Ir aš manau, kad yra nepaprastai svarbu tai, kad tinkamai būtų taikomas Europolo reglamento 51 straipsnis. Ir aš paaiškinsiu jums, kaip jis turėtų būti taikomas. Porque, pero voy a seguir, naturalmente, porque primero. Taip pat aš dabar padarysiu pertraukėlę tam, kad mes galėtume išklausyti Mariją Maginis pasisakymą ir komisijos nario pono King pasisakymą. Juos stebėsime ekrane. Prašau. Labadiena visiems. Aš puikiai žinau, kad video įrašas nėra tas paskas tiesioginis dalyvavimas posėdėje, todėl aš kalbėsiu labai trumpai ir konkrečiai. Uh, Aš norėčiau pasveikinti jūs visus susirinkus Europos parlamente. Aš esu pirmoji vicepirmininkė ir esu atsakinga už tai, kad būtų gilinami santykiai su nacionaliniais parlamentais. Ir aš manau, kad būtent dabar mes čia, Europos parlamente ir jūs nacionaliniuose parlamentuose privalome geriau bendradarbiauti. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime, mums pavyks geriau bendradarbiauti įvairiais klausimais. Ir šiandien jūs kalbėsite apie Europolą. Ir iš tikrųjų turėsite nuveikti labai svarbų darbą. Ir aš norėčiau pripažinti, kad Klodas Morais ir Augustindijas Domera ir mano kiti kolegos Europos parlamente labai gilinasi Europolo klausimus. Ir mes, mūsų bendra kolektyvinė atsakomybė yra užtikrinti, kad būtų da, apsaugotos piliečių teisės ta, uh, Europolo veikloje. Žmonės yra labai susirūpinę dėl saugumo ir todėl Europolas vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį. Jų darbas, jo darbas yra labai svarbus mūsų piliečiams. Ir todėl labai svarbu ir užtikrinti, kad Europolo veikla būtų prižiūrima, kad būtų vykdoma jos politinė priežiūra. Ir jūs turėsite atlikti šį labai svarbų darbą, labai sudėtingomis aplinkybėmis. Turėsime spręsti įvairius iššūkius. Ir tai yra labai svarbu. Turime sutelkti pastangas čia, Europos parlamente, ir turime e, sutelkti pastangas su jumis, su nacionaliniais parlamentais. Ir aš manau, kad mes Europos parlamente ir jūs savo šalyje e, visi galėsime e, bendradarbiauti piliečių labui. Järgmiseks ma annan sõna Eesti Vabariigi siseministrile, härra Andres Anveltile. härra minister, tere tulemast meil on hea meel. Dabar aš suteik, norėčiau suteikti žodį Andrės Antvelt, jis yra Estijos Respublikos vidaus reikalų ministras. Prašau. Thank you, Raivo. Um... Ačiū, ponios ir ponai, gerbiami Europos parlamento nariai, o taip pat ir nacionalinių parlamento atstovai. Aš norėčiau jūs, Jums padėkoti už kvietimą atvykti šiandien pas Jūs ir su Jumis padiskutuoti apie tai, koks svarbus vaidmuo tenka Europolui. Dabar, kai e, kyla vis daugiau saugumo iššūkių, kai mūsų piliečiai klausia, kas prižiūri policiją, tai aš manau, kad mes galime rasti tinkamą atsakymą šioje bendroje parlamento kontrolės grupėje. Aš tikiuosi, kad e, čia mes galėsime e, padėti E, e, ES piliečiams paaiškinti dabartinius iššūkius saugumos rytyje ir ES atsaką. Mes žinome, kad šiuo metu Europa susiduria su keliais e, sudėtingais saugumo iššūkiais, kurie tampa vis labiau tarp valstybinio pobūdžio. Be abejo, mūsų piliečiai yra susirūpinę ir tikisi, kad ES imsis matomų ir konkrečių veiksmų. Pastaraisiais metais žuvo per nelik daug nekaltų žmonių. Ir terorizmas sugriovė per daug gyvenimų. Organizuotas nusikalstamumas įgyja vis naujų veikimo būdų. Ir dėl to e, e, teisėtvarkoms institucijoms reikia naujų priemonių ir išteklių tam, kad galėtų greitai ir veiksmingai reaguoti. Taip pat paminėčiau ir skaitmeninį pasaulį, e, kuriame e, nusikaltėliai gali pasinaudoti kibernet e, skaitmeninio pasaulio anonimiškumu. Europolai tenka labai svarbus vaidmuo dalinantis ištekliais tarp atskirų valstybių narių. Ir susijusios pusės labai rimtai vertina Europolo vaidmenį. Tokioms mažoms valstybėms narėms kaip Estija labai svarbi parama ir patirtis teismo medicinos rytyje, kurią taip pat teikia Europolo specializuoti padaliniai. Aš manau, tai svarbu ir didelėms valstybėms narėms. Junktinė karalystė nusprendė dalyvauti, kai, kai kuriuose, nusprendė dalyvauti naujame Europolo reglamente po Brexit. E, e, e, Danija, Danija taip pat buvo rastas specialus sprendimas, kaip bendradarbiauti, įskaitant ir keitimas su duomenimis. Čia reikėtų paminėti keletą svarbiausių sričių. Europolas labai ženkliai prisideda prie informacijos keitimosi, o taip pat padeda ir valstybėms narėms praktinėje veikloje. Mėly kolegos, leiskite pasvarstyti, kaip geriau pasiekti šios du tikslus. Kalbant apie informacijos valdymą, tokiais tikslais kaip vidaus saugumo užtikrinimas, pasitikėjimo tarp susijusių pusių kūrimas, duomenų saugumo užtikrinimas, o taip pat ir e, tarpusavio savykumo užtikrinimas, tai yra pagrindinės darbos rytis. Naujas Europolo reglamentas suteikia Europolui priemonių sustiprinti savo vaidmenį kaip ES kriminalinės informacijos centras. Ir tai leidžia, tai nutėsia kelius integruotam domenų valdymui. E, kaip galtiniai vartotojai galės naudotis Europolo domenimis priklausys nuo domenų naudojimo tikslo, ne nuo sistemos. Tai užtikrins, jog duomenis bus panaudojami veiksmingiau. Dabar ES įmamas veiksmų tam, kad būtų užtikrinta geresnė prieiga prie tokių sistemų kaip atvykimo išvykimo sistema ir Eurodac. Kalbant apie pirmininkaujančią Estiją, tai mums vienas iš svarbiausių tikslų yra uh, užtikrinti geresnį duomenų panaudojimą visose ES sistemose ir užtikrinti, kad tos duomenų sistemos tarpusavį būtų saveikios. Aš norėčiau pagirti Europolą, nes jis jau deda daug pastangų siekdamas tarpusavo saveikumo. Aukšto lygio darbo grupė pateikė rekomendacijų dėl tarpusavio saveikumo, ar tos rekomendacijos vis dar svarbios. Europolas turėtų padvigubinti savo pastangas tam, kad galėtų visapusiškai pasinaudoti turimą prieigos teisę e, SIS, VIS ir Eurodax sistemose. Taip pat būtina užtikrinti, būtina skatinti sinergijas tarp Europolo, domenų bazės ir kitų sistemų, pavyzdžiui, šiandien informacinės sistemos. Ir taip pat mes turime pagalvoti, kaip įtraukti Europolo duomenis į, naujas, į naujus tarpusavio saveikumo sprendimus. Europolas gali užtikrinti geresnius duomenų srautus, kurie reikalingi kovai su terorizmu, neteisėtų migrantų gabenimu ir kitais e, rimtais nusikaltimais. Pavyzdžiui, ETIAS pasiūlyme yra numatytas svarbus vaidmuo Europolui, kalbant apie tų keliautojų, kurie keliauja be vizų patikrinime saugumo tikslais. Be abejo, būtina, kad valstybės narės nuolat keistųsi informaciją su Europolu. Europolo pagalba Europ... Europolo indėlis užtikrinti ES vidinį saugumą labai priklausys nuo to, kokią informaciją suteiks ES valstybių narių institucijos. Ponios ir ponai, leiskite paminėti man dar vieną strateginį Europolo tikslą. Tai yra užtikrinti e, paramą, praktinę paramą valstybėms narėms. 2017 yra labai svarbus ES politikos cikle, e, kovojant su uh, organizuotais ir sunkiais nusikaltimais. Dabar yra rengiamasi naujam ciklui, aktyviai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis. Taryba jau patvirtino gegužės mėnesį e, svarbiausias nusikaltimus rytis, kur reikia e, skatinti bendradarbiavimą. Čia paminėčiau kovos tokiais nusikaltimais kaip finansiniai nusikaltimai, pinigų plovimas, e, taip pat ir dokumentų klastojimas. Taip pat taryba pabrėžia, kad būtina pagerinti e, ir paversti intensyvesnių bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, su tranzitinėmis šalimis, o taip pat ir įvairiamis tarptautinėmis organizacijomis. Esu įstikinęs, kad norint pasiekti rezultatų mes ir toliau turime tęsti dėrybas dėl praktinio bendradarbiavimo su svarbiausiamis šalimis partnerėmis. Taryba taip pat pabrėžė, jog būtina išlaikyti tam tikrą lankstumą, tam, kad galėtumėm kovoti su e, nenumatytomis arba naujomis grėsmėmis ES vidaus saugumui. nusikaltimų ir terorizmo ES išsami ir į ateitį nukreipta analizė yra viena iš svarbiausių užduočių, kurias vykdo Europolas. Na, mes turime, kiek manoma, geriau pasinaudoti Europolo atliktą, atliktą strateginę analizę. Europolas padeda valstybėms narėms uh, E, kovoti su e, įvairiais sunkiais nusikaltimais, organizuotais nusikaltimais. Bet tam reikia, kad valstybės narės duotų aiškias gairias apie savo e, poreikius ir lūkesčius. Na, o Europolas turi išlikti lankstus, turi atitinkamai pritaikyti e, savo veiklos produktus ir paslaugas. Tam taip pat yra būtinas geras dialogas ir nuolatinis rezultatų vertinimas. Aš tikiuosi, kad mūsų šios dienos diskusija prisidės prie šio tikslo pasiekimo. Na ir baigdamas, aš taip pat norėčiau pasidžiaugti tuo, kad Europolo valdyba jau atrinko keletą stiprių kandidatų naujo Europolo direktoriaus postui užimti. Apsispręsti reikės visiškai netrukus. Esu tikras, kad mes, e, kiek manoma, geriau pasinaudosime naujų skaidrių ir visą apimančio atrankos procesu. Labai ačiū, linkiu Jums sėkmės. Muchas gracias. Senyor... Labai ačiū. Pone Anvelt. Na, o dabar suteiksiu žodį Europos komisijos nariu Julian King. Kaip žinia, jis yra atsakingas Europos komisijai už saugumo sąjungą. Jis taip pat kalbės per įrašą. Ačiū. Uh, I'm sorry I can't be there in person, but I'm great. Labadiena, atsiprašau, kad negaliu atvykti pats į jūsų renginį, bet uh, dėkuoju už galimybę pasikeisti mintimis apie bendrąją parlamentinės Europolo kontrolės grupę. Vietos saugumas yra ir išliks nacionalinės atsakomybės klausimas, bet vis labiau suvokiame, kokį aktyvų vaidmenį ES gali ir turėtų atlikti, remiant ir padedant nacionaliniai administracijai. E, galų galegi saugumo grėsmės, kurios mums iškyla, sienų nepaiso, didelė, prasme, didelė dalimi tai yra bendros grėsmės ir mes busim stipresni, jeigu kartu bandysime jas atremti. Aš žiūriuosi tuo, kad valstybės narės pripažįsta Europolo vaidmenį ir naudojasi Europolu dažniau ir dažniau. Uh, Europolo kovos su terorizmu centras gali suteikti operatyvinę pagalbą valstybėms narėms, atliekant tokius tyrimus, kaip kad pavyzdžiui po išpolių Paryžiuje ar Briuselėje. Europolas pademonstravo, kad gali pasinaudoti operatyviniais duomenimis ir finansinėmis e, e, finansinė informacija, kad būtų galima su suformuoti teroristinio tinklo vaizdą ir valstybėms narėms tai yra labai naudinga. Europolas atlieka labai svarbu vaidmenį e, informuodamas apie e, internetinę informaciją apie terorizmą, e, suteikdamas internetinę informaciją apie terorizmą interneto bendruomenėms. Europolas atlieka labai svarbu vaidmenį kovojant su kibernetiniu nusikaltimu. Vėlgi, kibernetiniai nusikaltimai nepripažįsta nacionalinių sienų. WannaCry išpolis šių metų pradžioje smogė 150 valstybių. Europolo kibernetinių nusikaltimų centras padėjo valstybėms norėms kovoti su šiuo išpoliu, išspręsti jį ir mes suprantame, kad ir toliau yra dirbama su programinė įranga, siekiant užkirsti kelią kibernetinėms grėsmėms. Europolo auganti atsakomybė, veiklos mas ir ištekliai turi būti suderinti su jo atskaitomybės didinimu. Taigi Europolo reglamente yra numatyta e, prievalė ir galimybė Europos parlamentui ir pirmą kartą nacionaliniams parlamentams kontroliuoti Europolo veiklą. Jūsų kontrolė leis padidinti Europolo veiklos skaidrumą, sustiprins jo atskaitomybę ir teisėtumą. Jūs galėsite tapti Europolo darbo politiniu varikliu ir kontroliuoti jo darbą, įskaitant e, jo įtaką žmogaus teisėms, laisvėms ir duomenų apsaugai. Parlamentinė kontrolė turėtų padėti Europolui e, kai, kai jis kartu su nacionalinė administracija kovoja su didžiausiamis saugumo grėsmėmis. Aš linkiu Jums geriausios kloties vykdant kontrolės vaidmenį ir tikiuosi geriausio bendradarbiavimo ateityje. Ačiū, ačiū už Jūsų dalyvavimą šiandien. Bueno, gracias al komisario. Labai ačiū gerbiamas komisijos nariai. Prieš pradedant diskusiją apie 51 straipsnį, turime šiek tiek pakeisti e, tribūnoje sėdinčioje žmonių gretas. Ir pakviesiu e, čia pona Prit Perkna ir pona Giovanni Butarelį. E, Dėkuoju gerbiam ministrui už pademonstruotą didelį susidomėjimą mūsų tema. Mesė Butarelį yra? Nu? Ar ponas Butarelį jau atėjo? Ne. Eh, gracias. En tanto bien. Labai ačiū. Kol ponas Butarelį skuba ateiti, o jisgi yra Europos domenų apsaugos pareigūnas. Aš e, toliau pristatysiu 51 straipsnio turinį. Tai yra mūsų teisinis pagrindas. Visų pirma, žvelgiu į ES steigimo sutarties 88 straipsnį. Ten parašyta, kad parlamentinė priežiūra vykdys lygiavertiškai Europos parlamentas viena vertus, tai yra bendras teisės aktų rengėjas su taryba ir e, kita vertus visi nacionaliniai parlamentai. Taigi dvi tokios instancijos. Nacionaliniai parlamentai supranta, kad e, Europos parlamentas irgi atlieka svarbu vaidmenį, nors nacionalinių parlamentarų ir daugiau. Pagal Europos, Europolo 51 straipsnį nacionaliniai parlamentai kartu su Europos parlamentu kartu priims darbo tvarkos taisyklės ir bendroji e, parlamentinės Europolo kontrolės grupė bus įsteigta tai kontroliai garantuoti. Tokiu būdu bus e, galima mums tarpusavyje susitarti dėl elementariausių pagrindinių e, darbo grupės, kontrolės grupės e, klausimų, pavyzdžiui, narių sudėti nariai, kokie, kam jie atstovauja, kiek posėdžių turi būti, kur tie posėdžiai turi vykti, kada jie turi vykti. Yra išsiuntinėta anketa visiems nacionaliniams parlamentams ir Europos parlamentas taip pat šių metų rugsėjo 23 dieną tą anketą gavo. 25 valstybės narės ir Europos parlamentas į tą klausimyną, į tą anketą atsakė E, Slovakija, Luksemburgas, Estija ir Europos parlamentas atsakymuose dėl darbo grupės parengė pasiūlymą, aš pats buvau darybininkas, kurį patvirtino Europos parlamentų pirmininkų e, konferencijoje E, visi parlamentų pirmininkai. Tai vyko balandžio 24 e, dieną šiais metais. Tai yra mūsų e, darbo pagrindas. Dar kartą galiu pakartoti, kad aštuonios valstybės narės atsiuntė pakeitimų. Būtent apie juos ir kalbėsime per, pagal kitą mūsų darbo atvarkės klausimą. Ir tikimės, kad galėsime darbo tvarkos taisyklės konsensusų priimti rytoj. kai mūsų grupės steigiamasis posėdis prieartės prie pabaigos. Politinė parlamentinė kontrolė Europolo atžvilgių bus vykdoma pasikviečiant daug įvairiausių atstovų. Visų pirma, valdybos pirmininką Šiuo metu tai yra Prit partneris, kur, Perkna, kuris e, šiandien pas mus atvyko, kaip žinia, į valdybą įeina visų valstybių narių atstovai ir Europos komisijos atstovas. Tos grupės vienas narys galės dalyvauti stebėtojo teisėmis Tai yra numatyta mūsų darbo tvarkos taisyklėse. E, vykdomas, vykdantysis direktorius, kurį aš matau e, čia salėje, paskui aš tikiuosi mes galėsim jo išklausyti su malonumu. Trys e, direktoriai, trys pavaduotojai ir trys direktoriai bus pakviesti ir jie visi kartu galės dalyvauti bendrojoje e, parlamentinės kontrolės grupėje mūsų kvietimu. Mes galėsime aptarti bendrąją veiklą, tai apima ir biudžeto klausimus. Aš esu tikras, kad jūs žinote, kad Europos parlamentas yra biudžeto patvirtinanti institucija. Be to bus e, aptarta struktūra, ir galimas naujų e, ekspertų centrų, specialistų centrų steigimas. Taip pat buvo, kai buvo steigiamas Europo, Europolo e, centras kovai su terorizmu ir kovai su kibernetiniais susikaltimais. Duomenų priežiūros e, pareigūnas taip pat kalbės, aš dar turbūt jis netvyko, bet jis atėjęs čia pristatys, už ką jis yra atsakingas. Tikimės, kad jis nors kartą per metus ateis į mūsų grupės renginius ir galėsime visi kartu aptarti bendrasias problemas susijusias su asmens duomenų apsauga bei pagrindinių teisių ir laisvių. Čia kalbu apie jų fizinius asmenis apsaugą. Tiek, kiek tai yra susijęs su Europolo veikla. Manau, kad bus naudinga išklausyti, kaip e, Europos duomenų pareigūnas savo darbą dirba nuo 2017 metų gegužės, jo mandatas išplėstas. Visą tai, tai yra duomenų apsaugos pareigūno kompetencijos, e, yra aprašytos 53 straipsnėje. Be to, gausime informacijos apie Europolo daugia metį, daugiametės veiklos programas, tai yra reglamento 12 straipsnio ketvirtoji dalis, apie tai kalbėsime rytoj iš ryto. Be to, turime pasikviesti kitų svečių, kurie mums e, svarbus mūsų darbe. Taigi, Europolas e, mūsų darbo grupiai atsiūs visą eilę dokumentų, tarp jų rizikos vertinimas, strateginės ataskaitos, uh, Europolo tikslų vertinimo uh, ataskaitas. Be to gausite uh, informacijos apie priimtus administracinius susitarimus. Galėsime žinoti ir kokia bus Europolo metinė programa. Konsoliduotas metinės ataskaitos variantas bus persiustas mūsų grupiai, Europos komisija taip pat įgaus. Be to, mes galėsime prašyti kitų dokumentų, jeigu atrodys, kad bendrai parlamentinio kontrolos grupiai tai yra reikalingi. Kalbėsime ir apie Europolo administracijos politinę kontrolę ir parlamentinę kontrolę. Baigdamas galiu pasakyti, kad mano nuomonė Europolo reglamento straipsnis, kuris mums suteikia galimybę vykdyti savo veiklą, yra labai geras, tačiau nereikėtų jo per daug plačiai interpretuoti. Visų pirma, Mes turime stengtis nepadaryti žalos Europolo vertingam darbui, svarbiam darbui. Pirmiausia, turime sukurti deramą veiklos mechanizmą, kuris leistų užtikrinti, kad valstybės narės ir piliečiai labiau pasitikėtų Europolu. Taigi, norėčiau dabar dar paminėti Europos saugumo apžvalgą, kurie, kurią komisija balandžio mėnesį pristatė. 15 metų įvertinimas. Ten yra aiškiai pasakyta, jog Europolas be bejonės pademonstravo savo nešamą papildomą vertę. Agentūra turi puikių galimybių prisitaikyti prie kylančių grėsmių, sukuria naujų priemonių, kurios e, leidžia sureaguoti į naujoviškas grėsmes, Europolas gali paremti valstybių narių saugumo pajėgų darbą ir tai daro veiksmingai ir operatyviai. Pirmininkė, gerbiamas kolega pirmininkė, suteiksiu dabar jau žodį jums, nes baigiau savo prezentaciją. Suur tänu, härra Diasdemerale, huvitava. Aš norėčiau padėkoti ponui Diasdemera už uh, labai įdomią padėties apžvalgą. Mes uh, Pagal Europolo reglamento 51 straipsnį mes e, pakvietėme Europos e, domenų apsaugos priežiūros pareigūną ir e, Europolo valdybos atstovą tam, kad mes galėtume aptarti su jais Europoro reikalus. Bet prieš suteikdamas jiems žodį, aš norėčiau paaiškinti, kaip mes dirbsime. Kaip yra įprasta, po to, kai pasisakys mūsų svečiai, mes galėsime suteikti žodį parlament, nacionalinių parlamento nariams ir Europos parlamento nariams. Ir norėčiau paraginti visus norinčius pasisakyti, užpildyti kalbėtojo kortelę, kuri, kurią ko gero gavote, jūs buvo dalyjamo salėje, ir perduoti tokią kortelę mūsų darbuotojams. Taip mes įregistruosime jūsų prašymą pasisakyti. Ir taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad tiek nacionalinių parlamentų, tiek Europos parlamento nariai turėtų užsiregistruoti kalbėti. Ir siūlyčiau, kalbant, neviršyti dviejų minučių. Priklausomai nuo to, kiek žmonių norės pasisakyti, mes e, galbūt turėsime dar labiau priboti kalbėjimo laiką. Ir dabar norėčiau suteikti žodį Europolo valdybos atstovui. Prit Parkna, prašau, dešimčių minučių. Aš pasistengsiu neviršyti man skirto kalbėjimo laiko. Gerbėjai ponai ir ponios, mėly draugai, mėly kolegos. Kaip Europolos, Europolo valdybos E, pirmininkas. Galiu pasakyti, kad man yra didelė garbė kreiptis Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų atstovus šiame e, steigiamajame e, jungtinės Europolo parlamentinės kontrolės grupės posėdėje. Aš džiaugiuosi, kad ponas Klodas Morais ir piliečių teisų komiteto pirmininkas ir Estijos, reiklų, Estijos parlamento teisės reikalų komiteto pirmininkas pradėjo šį posėdį ir galiu iš karto pasakyti, kad mes tikimės, kad mes galėsime labai gerai bendradarbiauti su parlamentinės kontrolės grupe, vykdydami labai svarbę veiklą, kuri ko gero pradės naują mūsų 20-metės istorijos etapą. Ir savo žanginėje kalboje aš norėčiau pasakyti štai ką. Pirmiausia, keli žodžiai apie vidaus saugumo kontekstą. Gyvename sudėtingais laikais. Valstybės narės ir visa ES susiduria su precedento neturinčiomis grėsmėmis saugumo srityje. Tai yra migracijos krize ir kitos grėsmės. Mes turime spręsti kompleksinės ir dinamiškas saugumo grėsmės, kurios nepripažįsta e, sienų ir kurios apima visą Europos Sąjungą. Vidaus saugumą veikia geopolitika, terorizmas ir organizuotas nusikalstamumas. Veikia ir konfliktai, kurie vyksta prie mūsų sienų Libijoje, Sirijoje. Visi šie konfliktai ir toliau skatins tarptautinį nusikalstamumą. Ginkluoti konfliktai ir skurdas yra svarbiausiai veiksniai, kurie veršia migrantus bėgti iš savo gimtinės. Be to, mes žinome, kad mūsų pietuose ir rytuose veikia žmonių kontrabandininkų tinklai. Be to vyksta ir aktyvi džihadistų veikla, stebime ir tam tikrų žmonių radikalėjimą. Ir matome, kad apskritai dinamika yra labai sudėtinga ir organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo da, dinamika da, yra labai aktyvi. Ir todėl labai svarbu yra keistis, keistis informacija. Tokiamis aplinkybėmis e, nacionalinės teisės saugos institucijos turi atlikti labai svarbu vaidmenį. Mūsų, nacionalin, mūsų nacionalinis saugumas tebelieka valstybių narių atsakomybė. Tam, kad mes galėtume veikti veiksmingai, turime sutelkti savo pastangas, turime jas gerai koordinuoti. Visos valstybės narės turėtų prisidėti prie mūsų bendro saugumo. Viena iš saugumo sąjungos prielaidų yra siekti, kad nebūtų jokios fragmentacijos, suvokiant, kad tik tai sutelkę pastangas e, išliksime stiprus. Turime saugumo įrankių dėžutę ir manome, kad ji padeda mums sutelkti valstybinarių pastangas trijose sriti, saugumo sritise. Kova su terorizmu ir radikalėjimo prevencija, kova su organizuotu nusikalstumumu ir kova su kompiuteriniais nusikaltimais. Europolas yra labai svarbus nacionalinių teisėsaugos institucijų partneris. Ir Tai parodo tai, kad e, nacionalinės e, institucijos per Europolo platformą nuolat kreipiasi į Europolą prašydamos e, informacijos. Teisėsaugos institucijų bradarbiavimas, keitimasis informacija ir svarbios analitinės paramos teikimas tebelieka labai svarbios Europolo užduotis. Pastarėjai metai buvo labai E, svarbus. 2013 metais mes sukūrėme kovos su e, kompiuteriniu nusikalstumumu centrą. Praeitais metais taip pat sukūrėme ir kitus svarbius mūsų e, padalinius. Mes taip pat aktyviai dalyvaujame vykdami tikrinimus migrantų prieimimo punktuose. Mums taip pat suteiktas ir padidesnis biudžetas, atsižvelgiant į tai, kad buvo išplėstos mums patikėtos funkcijos. Mes esame dėkingi už šią paramą ir dėkojame Europos parlamentui už jo paramą. Naujos saugumo grėsmės parodo, kad mes turime toliau tobulinti savo veiklą, turime giliau integruoti turimus informacijos srautus, tam, kad galėtume e, nacionaliniams valdžios atstovams teikti aukštos kokybės analitinę e, paramą. Kartu turime užtikrinti kad visos e, galimybės, kurias atverė mums Europolo reglamentas, pagal kurį Europolas turi tapti keitimas informacijai jo centru, būtų tinkamai išnaudotos. Europos parlamentas, da, mes tikimės, parems Europolo pastangas šioje srityje. Dabar norėčiau perėti prie kito, savo, kitos savo pasisekimos dalies, tai yra prie mūsų bendarbiavimo. ES veikimo sutarties 88 straipsnėje yra parašyta, kad Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai atlieka parlamentinę Europolo veiklos kontrolę. Europolo reglamente yra pabrėžta, kad Reikia užtikrinti, kad Europolas veiktų kuo veiksmingiau, kad jo procedūros būtų kuo paprastesnės, aiškesnės. Bet to mes turime veikti skaidriai, privalome tą daryti da, da, da, savo piliečių lapui. Ir šiame kontekste ba, Europos a, kuriama jungtinė parlamentinės kontrolės grupė vaidins svarbu vaidmenį. Mes a, Tikimės, kad mes galėsime konstruktyviai ir veiksmingai bendradarbiauti su parlamentinės kontrolės grupe. Ir mes manome, kad ši grupė galės veiksmingai papildyti mūsų jau vykdomą vidaus kontrolės darbą. Ir mes norėtume, kad veiksmingai būtų išnaudotos visos galimybės rašytos Europolo reglamente. Ir Europolo reglamente yra kalbama apie veiksmingą Europolo veiklos priežiūrą, už kurią yra sakingos valstybės narės. Ir komisijos atstovai valdyboje ir tarp parlamentinės kontrolės, kurią vykdo Europos parlamentas kartu su nacionaliniais parlamentais. Bet svarbiausia, yra užtikrinti, kad Europolo veiklą prižiūrėtų nepšališka, nepriklausoma institucija. Reglam, reglamente nėra numatyta, kad Europos parlamento atstovai dalyvautų valdyboje, bet yra suteikta galimybė parlamentarams stebėti mūsų veiklą šioje jungtinėje parlamento grupėje. Ir čia 14 Europolo reglamento straipsnis yra svarbus, nes jame kalbama apie tai, kad parlamentinės kontrolės grupės nariai galės dalyvauti valdybos posėdžiuose kaip stebėtojai be balsavimo teisės. Ir aš norėčiau, pasinaudodamas šią progą, pakviesti pono Klodo Morajas, Europos parlamento piliečių teisų ir teisingumo komiteto pirmininką ir da, parlamentinės kontrolės grupės pirmininką kuo greičiau atvykti į valdybos posėdį, tam, kad mes galėtume pasidalinti mintimis apie tai, kaip bus vykdama ta priežiūra. Ir jūs galėtumėte atvykti jau į kitą mūsų valdybos posėdį, kuris vyks gruodžio 13 dieną. Man valdybos pirmininkui labai svarbu yra užtikrinti, kad priežiūra būtų vykdoma gerai, reikia aptarti visas jos techninės detalės, Mums visiems rūpi e, skaidrumas, bet mes taip pat suprantame, kad diskretiškumas ir konfidencialumas yra taip pat labai svarbus dalykai, ypač atsižvelgiant tai, kad Europolas užsima su teisėsaugos susijusią veiklą. Prie, e, prieš savaitę valdyba patvirtino kelias nuostatas, kuriomis siekiama padidinti skaitomybę ir skaidrumą. Tos nuostatos papildys mūsų e, praeitų metų gruodžio mėnesį patvirtintas skaidrumo taisyklės. Tos nuostatos yra susijusios su, su mūsų narių pareiškimais dėl interesų konflikto nebuvimo. Valdybos posėdžių išvados ir valdymo dokumentai taip pat bus skelbiami dabar viešai. Tai padidins mūsų atskaitomybę, padidins skaidrumą, atsižvelgiant taip pat į žmogaus orumą ir į kitas mums taikomas nuostatas. Kartu aš galiu pasakyti, kad mes galėsime užtikrinti dermą priežiūrą ir e, gerai išnaudoti visas Europolo taikomas taisyklės. Parlamentinė kontrolė neturėtų trukdyti mūsų operatyviniam veiksmingumui. Ir labai svarbu yra užtikrinti, kad kad vykdant priežiūra nebūtų vis dėlto per daug kišmas į mūsų darbą. Kitaip valstybė, kai kurios valstybės narės gali vis dėlto atsitraukti ir rimtis bendradarbiavimo dvišalių pagrindų. 2017 metais Mes turime labai daug saugumo grėsmių ir turime suprasti, kad e, turime veikti veiksmingai. Ir e, mes turime skatinti ES teisingumą, e, laisvę ir skaidrumą bendromis pastangomis. Ir baigdamas, aš norėčiau taip pat keli žodžius pasakyti apie tai, kokie yra uh, Kokie bus Estijos pirmininkavimo valdybai prioritetai? Pirmiausia, mes norime užtikrinti, kad būtų visiškai, visiškai išnaudotas reglamentas, ypač e, jo nuostatos susijusios su duomenų valdymu. Taip pat gyvename skaitmeninėme pasaulyje ir todėl teisės saugos bendruomenė turėtų padidinti. De, de, E, keitimos informacija ir informacijos tvarkymo spartą. Tai yra labai svarbu, kad galėtume užkirsti kelią teroristams ir kitiems nu, nusikaltėliams. Duomenų apsaugos taisyklės e, turi būti visiškai taikomos, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo ypatumus teisės saugos institucijose. Ir e, svarbu yra užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į visus duomenų apsaugos dokumentus taikomos policijos tarnybų bendradarbiavimo Europos Sąjungoje. Ir kartu su pono Buterelė duomenų apsaugos pareigūnų mes e, imsimės bendrų iniciatyvą, apie kurias buvo paskelbta spalio trečią dieną. Toliau, mes turime stiprinti savo pajėgumus tinkamai juos integruoti ir užtikrinti, kad jie sukurtų pridėtinę vertę. Turime nuolat keistis ir ruoštis naujoms e, funkcijoms. Trečia, mes turime sutelkti pastangas e, sudėtingame institucinėme kontekste, atsižvelgdami į tai, kad turime teikti strateginės gairės ir tai, kad Europos parlamentas turi atsižvelgti Europos vadovų tarybos rekomendacijas, išvadas ir, ir parlamentinės kontrolės grupės e, rekomendacijas. Europolas ir toliau turi veikti sėkmingai. Ir turi išnaud, reikia, uh, išnaudoti, pu, užtikrinti deramą pusiausvyrą tarp politinių prioritetų ir operatyvinių reikmių turime taip pat geriau keistis informaciją. Valdyba ir toliau turi palengventi sprendimų prieimimą įvairiais lygmenimis ir to turi siekti da, palaikydama dialogą ir siekdama konsensuso su visomis suinteresuotomis šalimis, skaitant ir parlamentinės kontrolės grupę. Baigdamas, aš norėčiau pabrėžti štai ką. Valdyba darys viską, kad Europolas ir toliau e, teiktų sustiprintą pagalbą ir paramą valstybių narių nacional, nacionaliniams teisės saugos institucijoms. Mes e, suprantame parlamentinės kontrolės grupę kaip partnerį siekdami stabilumo ir nuoseklumo Europolo veikloje, ypač atsižvelgiant tai, kad aplinkybės nuolat keičiasi. Dėkuoju Jums uždėmesi. Dėkui. Eh, suur tänu, härra Pärkna. Labai ačiū ponui Parkna. Kitas mūsų svečias yra Giovanni Butarelli, Europos duomenų apsaugos pareigūnas. Norėčiau dabar suteikti Jums žodžią ir paprašyčiau kalbėti nelgiau kaip 10 minučių, prašom. Ačiū, eh, ponas Demera ponas Ajek, gerbiami Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų nariai. Man be galo malonu dalyvauti šiame pirmajame e, Europos e, parlamento kontrolės grupės teigiamame posėdėje. Kaip žinia, e, Lisabono sutartis daug ką pakeitė buvo naudotasi ES teisingumo teismo sprendimu, taip pat ir pagrindinių žmogaus teisų hartija, ES veikimo sutartie 62 straipsnių. Na ir dabar ir buvo nu, nu, nutarta geriau apsaugoti duomenis visose sritise, taip pat ir e, policijos bendradarbiavime būdžiamosios teisės srityje. Na, aš kaip Europos domenų apsaugos pareigūnas esu pasirengęs ir toliau daryti viską, kad e, Europolo veikla, o taip pat ir tokios agentūros kaip Eurojustas ir Europos prokuratūra visiškai atitiktų pagrindinės teisės. Ir e, turiu pasakyti, kad pagrindinis, vienas iš svarbiausių pagrindinių teisų kompo, komponentas yra asmens duomenų apsauga. Taigi, svarbu, kad ir Europolas laikytųsi Lisabono sutarties reikalavimų. Taip pat e, būtų saugomi duomenys ir būtų užtikrinama, kad kiekvienas asmo galėtų uh, E, pateikti skundą mums nepriklausomai domenų apsaugos agentūrai. Na, mūsų sprendimus gali peržiūrėti ir teismai. Nuo gegužės pirmosios dienos e, Europolą prižiūri Europos domenų apsaugos pareigūnas dėl domenų saugojimo. Norėčiau tarti keletą žodžių apie tai, kuo skiriasi ankstesnis priežiūros e, režimas nuo dabartinio režimo. Dabartinėme režime dalyvauja ir nacionalinės institucijos. Praeitie mes sukaupėme tikrai daug patirties. Na ir dabar e, remiantis Hartijos 8 straipsnių buvo e, priskirta ir daugiau priežiūros funkcijų mums mūsų sprendimus galima užginčyti teisme. Tam tikrą prasme Europos domino apsaugos pareigūnas yra ir e, atskaitingas. Politinė prasme, tai yra viena iš priežasčių, dėl kurių aš čia atvykau. Europos domenų apsaugos pareigūnas e, taip pat e, bendradarbiauja ir su bendradarbiavimo taryba. Birželio 14 dieną įvyko mūsų steigiamasis susitikimas, ten buvo patvirtintos darbo tvarkos taisyklės. Mes taip pat e, užtikrinama, kad e, tas naujas mechanizmas galėtų naudotis mūsų sekretorietu. Europos parlamentas kartu su nacionaliniais parlamentais politinė prasme stebi Europolo veiklą. Na, o koks vaidmuo tenka EDPS tokiomis pasikeitusiamis aplinkybėmis? Visų pirma, mes puikiai suprantame, kad reikia rasti tinkamą pusiausvyrą tarp saugumo ir privatumo užtikrinimo. Taip pat reikia atsižvelgti saugumo ir teisingumo erdvės ypatumus. Europa gali tapti saugi tik tada, kai mes užtikrinsime bent jau du dalykus. Visų pirma, tai yra glaudesnis bendradarbiavimas kovojant su nusikaltimais. Dabar nusikaltimai vis labiau tarp valstybinio poš... E, pobūdžio, o antra būtina užtikrinti asmenų pagrindinės teisės ir laisvės. Norėčiau pacituoti komisaro Timermans žodžius. Jis keliomis aplinkybėmis yra pareiškęs, kad e, e, domenų apsauga yra tas rytis, kurią galima reglamentuoti prastai, bet galima reglamentuoti ir gerai. Na ir norint sukurti tinkamą duomenų apsaugos mechanizmą, tikrai nėra lengva tai padaryti, bet tai yra būtina padaryti. Taigi duomenų apsauga yra naujas iššūkis teisės saugos institucijoms. Mes dabar pradedame naują priežiūros epochą. Ir tikrai darome viską, kad būtų tinkamai kontroliuojami Europolo veiksmai ir kad būtų teikiamas rekomendacijos Europolui ir kitoms susijusioms pusėms dėl e, naujų e, domino apsaugos reikalavimų. Tam mes sukūrėme specialią komandą ADPS, kuri būtent užsijama Europolo kontrolę. Ji bendradarbiauja su kitomis institucijomis, politikos kūrimo, informacinių technologijų sritise. Uh, tam, kad būtų galima užtikrinti nuoseklumą visose EDPS veiklos rytise ir veiksmuose. Kalbant apie pastaruosius penkerius mėnesius, nuo tada, kai įsigaliojo naujas Europolo reglamentas, turiu pasakyti, kad mes jau vykdėme nemažai užduočių. Asmenys jau kreipėsi į mus ir skundžiasi, kad Europolas E, neteisingai tvarkė jų asmens duomenis, taip pat mes informuojame Europolą apie tai, kaip reikėtų tvarkyti asmens duomenis. Mes taip pat rengiame ir inspekciją, kurią atliksime kartu su nacionalinėmis domenų apsaugos institucijomis gruodžio mėnesį. Ir tuomet jums galėsiu viską plačiau papasakoti. Mes esame įsikūrę tik 3 valandos nuo Bruselio Hagoje, nesame taip ir toli. Tiksliau, Europolas yra įsikūręs netaip jau ir toli. Ir kyla klausimas, kaip praktikoje būtų prižiūrimas Europolas. Tikrai galėčiau su jumis padiskutuoti apie domenų apsaugą, išklausyti jūsų klausimus, jeigu tokių turite. Dabar labai trumpai paminėsiu tik tris pačius svarbiausius elementus. Iš karto norėčiau atsiprašyti už tai, kad kalbėsiu žargonu. Visų pirma, atsiskaitomumas. Kalbant iš domino apsaugos pusės, Europolas dabar yra visiškai atskaitinga ir skaidri tarptautinė organizacija. Mums svarbu, kad to atsiskaitomumo principo būtų laikomasi Tai yra e, domino apsaugos reformos pagrindinis principas, kurio turi laikytis visos valstybės narės ir visos ES institucijos, taip pat ir policijos bei e, teisės saugos institucijų bendradarbiavimo srityje. Tai reiškia, kad vadovaujamasi rizika gristų požiūrių. Tai taip pat reiškia, kad Europolas, kaip ir kitos institucijos, turi teikti dokumentus apie tai, kaip tvarko duomenis. Tai palengvina kontrolę Tai taip pat leidžia stebėti duomenų srautus, taip pat e, lengviau suprasti, kokiamis informacinių technologijų priemonėmis naudojamasi, kas už ką atsakingas. Bet tam reikia atlikti ir rizikos vertinimą. Reikia įvertinti, koks pavojus kyla duomenų subjektui. Taigi reikia išsamesnio poveikio vertinimo. ir reikia tarti su duomenų apsaugos institucijomis prieš pradedant tvarkyti duomenis, tam, kad nekiltų pavojus susijusio asmens teisėms. Mes EDPS manome, kad šie principai visiškai taikytini ir Europolui. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su Europolu tam, kad veiksmingai e, e, šį principą įgyvendintumėm. Ir leiskite dar pastebėti, kad svarbus vaidmuo tenka ir vietiniam, vietiniai domino apsaugos institucijai Europolė. Tai yra svarbu norint išvelgti grėsmės. Mes taip pat turime būti įtraukti į visus domenų valdymo procesus tam, kad būtų galima užtikrinti tinkamą domenų apsaugos taisyklių gyvendinimą. Piliečiai žino, kas, e, turi žinoti, kas vyksta Europolė. Noriu Jūs patikinti, kad mes einame teisingų kelių, bendradarbiaudami ir su nacionalinėmis domenų apsaugos institucijomis. Ir, ir tyriami skundai, taip pat bendradarbiaujama ir per bendradarbiavimo tarybą. Kitas susitikimas įvyks lapkričio 16 dieną. Per pirmą e, susitikimą e, buvo e, išrinktas valdytas, o taip pat buvo patvirtinta, patvirtintos darbo tvarkos taisyklės. Bendradarbiavimo taisyklės yra įtvirtintos ir tokiuose veiksmuose kaip pirmoji inspekcija, kuri yra suplanuota jau kitai savaitėjai. Trumpai tariant, Mes glaudžiai bendradarbiaujame su vietinė e, priežiūros institucija. Taip pat norime geriau suprasti, e, kokius iššūkius kelia nauji teisės aktai iš domenų apsaugos pusės. Mums taip pat svarbu, kad Europolas galėtų staigiai prisitaikyti ir prie technologijų pažangos. Turime visi suprasti, kad ir nusikalteliai e, naudojasi vis naujesnėmis ir pažangesnėmis, galingesnėmis informacinėmis technologijomis. Ir dėl to Europolas irgi turi turėti atitinkamų priemonių. Dabar dėl, dėl asmenų apsaugos. Ta apsauga turi būti neutrali technologijų prasme. Ir kai klausima, Kaip Europolas gali čia laikytis proporcingumo principo? Kaip turėtų būti tvarkomi sąžininkai ir teisėtai asmens duomenis? Kaip tai gali padaryti teisės saugos institucijos? Tai yra tikrai daug iššūkių kelianti užduotis. E, tam e, reikia peržiūrėti ir duomenis, ir esant reikalui atlikti auditą. Na ir galiausiai leiskite priminti, ką jau nuveikėme per pastarosius penkius mėnesius Europolo priežiūros, Europolo priežiūros komandoje. E, taip pat dirba ir, ir teisininkai, ir kompiuteristai. Mūsų komanda susitinka kas dviejus mėnesius su Europolo pareigūnais atsakingais už domenų apsaugą. Uh, Ypač tai aktualu, kai pradedamas vykdyti kažkoks naujas projektas. Kol kas įvyko jau du susitikimai. Liepos 10 ir rugsėjo 25 dieną. Ir dar yra ir daugiau jūsų planuotų. Taip pat buvome gavę ir skundų, vienas buvo pripažintas nepagristu, kitas dar svarstomas. Taip pat noriu pasakyti, kad esame patvirtinę nuomonę dėl Europolo integruoto domenų valdymo gairių. Tai yra svarbu praktiškai tvarkant duomenis. Mes jau pateikėme savo rekomendacijas, na, o praėjusią savaitę buvau irgi susitikęs su valdyba. Uh, ir tikrai mačiau, kad valdyba tikrai daro viską, kad įgyvendintų mūsų rekomendacijas. Baigdamas noriu pasakyti, kad labai svarbu, jog Europolas laikytųsi atsiskaitomumo principo, dirbdamas laisvės saugumo ir teisingumo erdvėje. Būt, yra svarbu, kad būtų laikomasi visų žmogaus teisų. Svarbu, kad tas atskaitomumo principas būtų taikomas ir bendradarbiaujant policijai bei teisėtvarkos institucijoms. Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas nėra vienintelė Europolo užduotis, bet tai yra svarbi vis dėlto veiklos rušis. Darysime viską, kad ir toliau būtų, kad toliau sėkmingai bendradarbiautumėm su jumis ir kitomis kompetitingomis institucijomis. Ačiū uždėmesi. Bueno, muchas gracias. Labai ačiū. Mes gerbėme pranešėjai, atsižvelgėme viską, ką jūs sakėte. Taip pat įvertinome valdybos e, pirmininko poziciją ir duomenų apsaugos pareigūno poziciją. Nu, dabar perinam prie diskusijos. Remiantis tuo, kas e, anksčiau buvo taikyta pagal 51 straipsnį, E, mes dirbsime tokią pat tvarką. Du nacionalinių parlamentų nariai kalbės, vienas Europos parlamento narys pakaitomis. Ir taip e, mes išnaudosim visą užsirašusių kalbėti sąrašą, galės pasakyti visi. Dar dėl darbo tvarkos taisyklių. Galiu Jūs patikinti, darbo tvarkos taisyklės yra tik tai šeši straipsniai. Labai paprastas, lankstus dokumentas, Jame yra atsižvelgiama į pakeitimus, kurie pasiūlyti jau anksčiau. Kipro atstovas, Tyros Nipros. Kur jūs esat, prašau? Sveiki, mėly kolegos. Iš tiesų, Šiandien įforminamas darbas, e, apibendrinant e, parlamento politinę kontrolę Europolui, sustiprins kovą su nusikalstamumu, nepažeidžiant e, piliečių privačių teisių. Mes norėtume pakomentuoti apie techninius aspektus ponas Perkna, kuris yra valdybos pirmininkas, apie tai kalbėjo. Gal galėtumėte dar papasakoti, kaip bendradarbiausite su mūsų parlamentinės kontrolės grupės nariais. Kaip jie galės dalyvauti valdybos posėdžiui? Jūs sakėte, kad e, kai reikės, galės tos grupės atstovai būti, netgi tai yra reikalinga. Pagal kokius kriterijus kviesitės mūsų, atstovės, e, mūsų grupės atstovus į valdybos posėdžius? Kokiu pagrindu? Eh, kad diskusija greičiau vyktų Išklausykim po tris klausimus ir po to uh, visus tris iš karto bus atsakyta. Bet prieš kalbėdami uh, pasisakykit, kas esate. Olga Tyren, Belgijos parlamentas. Yeah. Belgijos senatas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, ačiū už puikią informaciją, kurią suteikėte apie 51 straipsnio taikymą. Taip pat ačiū, kad paminėjote, jog mes kaip nacionalinių parlamentų nariai turėsime e, efektyviai dirbti, mums bus teikiami labai aiškus reikalavimai kontroliai Mesgi suprantame, kad skaidrumo požiūrių Europolui, e, Europolo veikla yra labai svarbi piliečiams. Piliečiai nori žinoti, kas ten vyksta. Taip pat e, supraskime, kad turime užtikrinti, kad mūsų piliečiai remtų Europolo priemonės, nes kitaip mes padarysime tik žalos. E, tarp kitko, e, yra sunku rasti pusiausvyrą tarp mūsų piliečių interesų ir e, jūsų veiklos efektyvumo. Taigi mano klausimas būtų labai trumpas. O kokie bus terminai kontrolės vykdymui ir kokiu pavydalu ta kontrolė bus vykdoma? Ar mes spėsime informuoti savo nacionalinę valdžią apie tai, kas vyksta Europole, ar mes galėsime garantuoti savo nacionalinėms institucijoms, kad pagrindinės teisės yra gerbiamos, kad veikla yra efektyvi ir operatyvi. Kokia būtų geriausia bendravimo forma tarp jūsų ir parlamentarų? Kaip mes galėtumėm jūsų reikalavimus perduoti nacionaliniai valdžiai kuo efektyviau? Ačiū. Taigi, Trys jau. Ne, dar ponė Činičiai iš Europos parlamento, tik du dar paklausė, dabar trečia. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti mūsų svečiams, ponui Parkna ir Butareliu už pasisakymus. Norėčiau pasidalinti vieną pastabą. Esu įsitikinusi, kad yra būtinos skaidrios ir patikimos taisyklės tam, kad būtų galima kovoti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu, o tuo pačiu metu užtikrinant ir asmens domenų apsaugą. Kaip jau buvo sakyta, reikia stiprinti ES piliečių pasitikėjimą mūsų institucijomis. Ir taip pat norėčiau dar pateikti klausimą e, e, e daktarui Butarelį. E, Jau buvo kalbėta apie tai, kad e, e, reikia kovoti su tokiais nusikaltimais kaip žmonių kontrabanda, e, terorizmas, taip pat spręsti tokią problemą kaip užsienio kovotojai. Šie nusikaltimai peržengia ne tik ES valstybių ribas, bet ir ES ribas. Tais atvejais, kai yra bendradarbiavimo susitarimai su trečiosiomis šalimis, tai tuomet tiems susitarimams, kokį poveikį padarys e, naujosios taisyklės, naujas Europolo reglamentas. Kaip tas e, naujas reglamentas e, užtikrins, kad būtų ir toliau laikomasi bendravimo sustarimų su trečiosiomis šalimis. Koks poveikis tiems sustarimams bus padarytas? Kombinimus. Ar... Ačiū, Banečiničiai. Kaip jau sakiau, po trijų klausimų išklausysim atsakymus. E, valdybos pirmininkas ir duomenų apsaugos pareigūnas atsakys. Galite atsakyti visiems trims iš karto. Šnekėsiu savo kalbą. Ačiū už klausimus. Kipro klausimas buvo labai įdomus, pabandysiu trumpai paaiškinti. Kaip jau buvo sakyta, Europolo reglamento 14 straipsnio 4 dalyje yra numatyta, jog valdyba gali kviestis dalyvius į savo posėdžius, e, nereikalaujant parašyti savo ataskaitos įskaitant ir e, jūsų parlamentinės kontrolės grupės narius. Atstovus išrinks e, pati grupė. Taigi mes galime lankščiai nuspręsti, kas dalyvaus mūsų valdybos posėdžiuose, kokie e, parlamentinės kontrolės grupės nariai atvyks. Ir tikimės, kad bendradarbiavimas bus sklandus. Dėl Spalio 3-4 dieną e, valdyba jau savo posėdėje apie tai kalbėjo ir buvo nuspręsta, kad e, parlamentinės kontrolės grupės nario dalyvavimas gali būti labai svarbus. Ypač jeigu, pavyzdžiui, kalbėsime apie daugiametę veiklos programą Europolo. Mes tikimės, kad su uh, E, priežiūros grupės pirmininkais galėsim netrukus padiskutuoti ir išsiaiškinti, kas e, parlamentinės priežiūros grupiai yra aktualu. Mums tai svarbu, kad geriau suprastumėm, kaip e, bendroji parlamentinės Europolo kontrolės grupė pati įsivaizduoja dalyvavimą mūsų posėdžiuose. Su Europolo valdyba turi būti bendradarbiavimas siekiant prisidėti prie teisėkuros darbo. Uh, 51 straipsnio trečiojo dalyje, kalbu apie mūsų reglamentą, yra išvardinta visai lė dokumentų, kuriuos e, Europolas turės suteikti bendros parlamentinės Europolo kontrolos grupės nariams. Žinoma, tai turės e, būti daroma e, reikalaujant tam tikro konfidencialumo. Mūsų sprendimai turi būti prieinami administraciniai priežiūrai. Ačiū. Ačiū. Kiti du klausimai ponui Butereliai. Atsakydamas į pirmąjį klausimą, norėčiau pasakyti, kad visiškai pritariu jūsų e, susirūpinimui, nes domenų apsauga yra pasirinktos skaidraus metodo neatsiejama dalis. Skaidrumo tikslas - patikinti žmonės, kad Europolo veikla yra legali ir e, bešališka, ypač kai kalbame apie domenų apsaugą. Atsakyti galiu labai greitai, jau tą esame padarę ir artimiausiamis savaitėmis tas bus dar daroma. Kaip tik dabar Europolas tapo tarnyba, kuri taiko duomenų apsaugos principus, kurie jau yra taikomi kitose ES institucijose ir tarnybose. Nors reglamente, ir taip atsakysiu trečiai klausimą, ir yra numatytas uh, toks specialus režimas Europolui. Pagal tą specialų režimą mes tikimės, kad atskaitomybės principas taikomas kitoms institucijoms bus pritaikytas Europolui. Ekspost kontrolė bus pakeista eksante kontrolė. E, Europolas bendrai duomenų kontrolę turi vykdyti sklandžiau, atsakomybė turi būti aiškiau paskirstita. Uh, Kad būtų galima atsakyti visus įmanomus klausimus, mes turime e, pasinaudoti Europos duomenų apsaugos sistema optimaliai. E, duomenų apsaugos pareigūnai turi gauti patikimą ir reikalingą veiksmingą informaciją, kad galėtų e, nepriklausomą nešališką sprendimą priimti. Dėl audito. Reguliarus Keitimasis informacija mus įkvepia. Kaip jau buvo pasakyta, kas du mėnesius sustinkame su val... Europolo valdyba praeitą savaitę aš pats buvau susitikęs. Bet aišku, tuo pat metu mes turime pasirūpinti, kad uh, mes galėtumėm individualiai savo kontrolę vykdyti. Reglamente apie tai yra kalbama, tai yra suplanuota, tai yra vienas iš pagrindinių mūsų prioritetų. Mes esame priežiūros tarnybą. Ir, kaip žinia, nuo gegužės pirmosios dienos mūsų mandatas išplėstas. Mes jau paskelbėm, kad šiais metais vykdysim inspekciją, kuri turės baigtis iki šių metų pabaigos. Nacionalinė duomenų apsaugos tarnyba, mes jau apie tai, nacionalinės tarnybas jau informavome apie tai. Taip pat aš jau sakiau, kad skundai yra labai svarbus informacijos šaltinis. Jeigu tik būtų kokiu kitų pažeidimų, aš čia nekalbu apie saugumo pažeidimus ir kitokius dalykus. Kitaip tariant, kontrolė nėra vykdoma tik tai per tikrinimus praktiškai vietoje. Mes kontroliuosime pasitelkdami daugybę įvairiausių e, plataus masto priemonių. Paskutinis klausimas - duomenų perdavimas trečiosiam šalims. Čia mes, tiksliau jūs, kaip teisės aktų rengėjai, įtraukėte į naują Europolą reglamentą principą, pagal kurį duomenys turės būti perduoti kitoms trečiosioms šalims, jų teisėje, kurios institucijoms, tarptautinėms organizacijoms, kad tos institucijos galėtų užtikrinti tam tikrą domenų apsaugos lygį. Taigi, nors ir nesunku importuoti duomenis per tuos kontaktus, duomenų perdavimas už ES ribų reikalauja pagal Lisabono sutartį e, tam tikrų saugiklių iš Hartijos ir iš Europolo reglamento. Šiuo metu aš jau pats savo akimis mačiau, kad, pavyzdžiui, Olafe E, buvo, su Olafu buvo pasirašta daug administracinio bendradarbiavimo susitarimų. Ir su jais aiškiai pamatėme, kad informaciją keistis veiksmingai galime, tai yra įmanoma, bet aišku, turi būti numatyti tam tikri saugikliai. Europolo reglamento antrojoje dalyje yra kalbama apie uh, protingą skaičių uh, garantijų skaugiklių priklausomai nuo konteksto. Aišku, mes pirmiausia turime pasirūpinti, kad pati valstybė turėtų deramą duomenų apsaugos sistemą, kuri būtų patikima. Kai kuriuose valstybėse narėse matome, kad duomenų apsaugos reikalavimai yra keliami tik tai tam tikroms teisėsaugos institucijoms, ne visoms. Yra taip, kaip yra, bet Europolas gali pasirašyti bendradarbiavimo susitarimus. Tai yra Europos komisijos, valdybos ir mūsų pačių vaidmuo. Mes turime keletą kartų patikrinti e, tų saugiklių, kurie yra siūlomi patikimumą ir reikalingumą. Kitaip tariant, galiu pasakyti, kad aš nejaučiu labai didelio neramumo, ne, ne, nesu labai, e, nelabai pergyvenu dėl to, kas yra e, naujo priimta. Europolas turi pakankamai gerą sistemą dėl domenų apsaugos, dėl kibernetinio nusikaltimų centro uh, jau surinkta buvo nemažai patirties ir pastebėjome, kad, centra, kad Europolas gali dirbti labai patikimai. Mes inform, investuosime savo energiją ir reikalausime, kad Europolas surastų tinkamiausią veikimo būdą ir e, tikimės, kad tą bus galima padaryti kuo greičiau, atsižvelgiant į tyrimo poreikius. Labai ačiū. Teskime. Marita Karamaldi dabar klaus. Oui, merci, je suis là. Okay. Merci. Une, une double question à la fois adressée. Ačiū. Aš turiu du klausimus. E, pirmiausia, valdybos pirmininkui ir paskui e, duomenų apsaugos pareigūnui. Pirmas dalykas Aš e, sutinku su tuo, kad Europolas taip evoliucionuoja, bet ar jūs galėtumėt papasakoti, su kokiais sunkumais susidurėte, e, stengdamėsi priversti skirtingų valstybių narių policijos pajėgoms bendradarbiauti? Josgi turi būti tarpusavį reaktyvios. Kitas dalykas, e, žinome, kad Europolo centre buvo sukurtas greito reagavimo centras, kuris padėjo Prancūzijos administracijai kovoti su, e, nagrinėti teroristinio išpolio bylą 15 metų lapkričio mėnesio. E, matėme, kad ta sistema funkcionuoja, bet ar iš tiesų funkcionuoja tiek, kiek reikėtų? Kitas dalykas, ar Europos e, duomenų apsaugos pareigūnas leidžia keistis informaciją per Europolą? Ar jūsų nuomonė tas keitimasis yra optimaliai geras? ypač dabar galvojant apie kovą su e, terorizmu ir bylų tyrimus, ar visos valstybės narės prisideda prie to bendradarbiavimo ir jeigu neprisideda, dėl kokių priežasčių? Ačiū. Ponas Matik Dragon iš Slovenijos. Ačiū. Pirmininkė. Žmogaus teisės viena vertus, saugumas kita vertus. Tai yra dvi vertybės, kurios e, viena kitą papildo, turi egzistuoti viena šalia kitos. Ir piliečiai e, neturėtų būti verčiami rinktis vienos iš jų. Aš džiaugiuosi, kad kol kas šioje e, grupėje visi apie tai kalba ir aš manau, kad abi tos vertybės bus įtrauktos į mūsų darbą. Turiu klausimą valdybos vadovui. Koks bus parlamentinės kontrolės galutinis rezultatas. Kuo ta kontro... Kas iš tos kontrolės išplauks? E, rekomendacijos, gairės, pageidavimai, reikalavimai ir kam jie bus siunčiami? Labai trumpai, pirmininkas. A ver si lo pueden resolver antes de continuar. Man atrodo, kad estų kabinos e, vertimas stringa. E, kolegos klausantis estų kalbos mūsų negirdėjo. Reikia išspręsti techninę problemą. Prašau, teskite savo klausimą. Šiandien kalbam pono. Labai ačiū. Taigi pakartosiu. Europolo valdybos pirmininkui. Koks bus parlamentinės kontrolės galutinis rezultatas? tos e, specialiosios grupės galutinis rezultatas. Ar renksim rekomendacijas, ar gairės, ar reikalavimus, ar pageidavimus. Ir kam tos, pavyzdžiui, rekomendacijos bus skirtos, kas bus adresatas, kas turės jas įgyvendinti. O kas atsitiks, jeigu rekomend... tos rekomendacijos bus visiškai ignoruojamos ir nebus įgyvendinamos? Gracias a usted, señor. Ačiū, Ponas Vati. Dabar ponė Leona Don iš Kipro. No nu está? Ar nėra salėje to kalbėtojo? Tada gal galėtumėte atsakyti į tuos du klausimus. Visų pirma, valdybos pirmininkas, o paskui pons Butarelį. Prašau. E, Ačiū. Ačiū iš klausimus. Aš pirmas pabandysiu atsakyti į jūsų klausimus. Kokių problemų daugiausia matome? Dažnai viską matome per terorizmo prizmę ir turbūt tai yra tinkamiausia, nes tai yra dabar pagrindinis prioritetas. Pagrindinė problema dabar yra informacijos kokybė ir keitimasis ją. Tai aktualu ne tik Europolui, su valstybėmis narėmis apie tai daug kalbame. O ką daro Europolas ir koks bus galutinis jūsų parlamentinės kontrolės darbo grupės produktas? Kaip mes galime uh, padėti valstybėms narėms. Viskas priklausys nuo to, ką mes gausime iš valstybių narių, kokios informacijos valstybės narės mums duos. Dėl to, kaip sugebėsime bendradarbiauti su nacionalinėmis agentūromis. Kaip palaikysim ryšį su civilinėmis tarnybomis, humanitarnės pagalbos tarnybomis. Dar vienas klausimas. Reikėtų kalbėti apie keitimas informaciją ir informaciją E, tos informacijos kokybę. Turbūt tai yra e, raktas į sprendimą. Vienas iš tokių e, sprendimo būdų būtų saveikumas. Bet kad galėtumėm keistis informaciją, reikia pirmiausia tą informaciją turėti. Tai yra pagrindų pagrindas. Kitas klausimas. Audito rūmai. Ir e, ką toliau darysime? Aš jau savo įžanginėje kalboje sakiau, kad valdyba tikisi, kad bus galima glaudžiai bendradarbiauti e, su bendraja parlamentinės Europolo kontrolės grupe. Ir E, tikimės, kad sukursime ilgalaikės bendradarbiavimo programas ir pagalvosim kartu apie tai, kokiu veiksmu galėtumėm imtis kartu ateityje. Koks bus to parlamentinės kontrolės darbo rezultatas. Aišku, kad yra nustatytos procedūros, kaip turėsim bendradarbiauti bet pirmiausia turėsim stengtis pasitelkti dialogą. Konsensusas, man atrodo, didelė dalimi atveju yra svarbiausias laikantis teisingų procedūrų. Taigi, ko aš tikiuosi? Aš tikiuosi, kad mes galėsim dirbti tą pačią kryptim ir palaikyti vieni kitus. Tuo turime įtikinti ir Europolo valdybą, ir e, bendrąją parlamentinės Europolo kontrolės grupę. Dirbdami petys į petį, galėsime kažko pasiekti. Aš e, manau, kad tai atneš naudos abiems pusėms. Ar turėtų būti kažkokių sankcijų, jeigu aš teisingai supratau jūsų klausimą? Aš pats nepasisakau už sankcijas. Nesu sankcijų šalininkas. Pakartosiu, jeigu mums pavyks susitarti dėl bendros krypties, dėl bendro supratimo, tai greičiausiai jokių sankcijų nereikės. Jor Butarelį, por favor. Ponas Butarelį, prašau. Dėl keitimas informacija, aš trumpai norėčiau pakalbėti kaip e, žmogus sukaupęs daug patirties baudžiamoje srityje. Aš labai daug dirbu nagrinėjant e, kriminalinius nusikaltimus, terorizmo, žvalgybos pažeidimus. Viskas susiveda į e, išmintingumą keičiantis informaciją. Tai, kokia informacija bus keičiamasi, turės būti nuspręstama valstybėse narėse, o ne Europole. Kai aš šiais metais lankiausi Europole, ir tai jau buvo gal trečias vizitas, prieš porą metų lankiausi Europole, aš aiškiai pastebėjau uh, patobulėjimą. Informacija uh, dabar yra keičiamasi žymiai e, profesionaliau, Prieš kelis mėnesius to nebuvo. Tai tik rodo, kad Europolas eina teisinga kryptimi. Taip pat e, mes rengiam rekomendacijas ir taip norime prisidėti prie Europolo praktinės veiklos gairių, kai rekomenduojame, pavyzdžiui, paaiškinti, kas ką daro ir koks e, tų veiksmų tikslas, tai manome, kad e, galime padėti duomenys teikiančiai organizacijai suprasti kontekstą ir kam jos teikiami duomenys bus naudojami. Keitimasis informacija yra aptartas naujojo Eurojust teisės akto spe, specialiuose nuostatose, atsižvelgiamai naujausią kontekstą. Ir per artimiausius kelis metus apie tai kalbėsime konkrečiai, nes dabar aišku, kad Europai reikia supaprastinti tą skirtingų tikslų ryšio tinklų galaktiką. E, reikia pagreitinti informacijos dalymosi sistemą. E, todėl mes ir stengiamės kalbėti apie saveikumą. Ir neseniai Europos parlamente buvo įkurtas specialus komitetas, kuris tikimės E, pateiks naudingų išvadų apie tai, kaip e, geriau keisis informacija. Kitas klausimas. E, rekomendacijos nėra pasiūlymai, tai yra naujas dalykas, lyginant su ankstesnėmis aplinkybėmis, kai pavyzdžiui buvo kalbama apie Europolo bendrąją priežiūros instituciją. Mes uh, nesame Europolo stebėtojai, bet mes žiūrime, kaip jisai dirba. Mes su daugeliu kitų institucijų ES bendradarbiaujam ir turim teisę prireikus pareikalauti, kad Europolas užblokuotų ar užšaldytų tam tikrą informaciją kuriam laikui. Prireikus galime kreiptis ir į Europos parlamentą, ir į tarybą, ir į komisiją, kad mums padėtų savo sprendimą gyventi ir teisingumo teismas be abejo. Uh, O dėl privalomų e, reikalavimų ar sankcijų, aš tikiuosi, kad mums to nereikės. Mes visi turime įtikinti vieni kitus, kad e, reikia pasitikėti vieniems kitais ir keistis informaciją. Tai yra pasitikėjimo sistema. Europolo direktorius Rob Wainwright ir e, bendradarbiavimo valdybos pirmininkas nekarta mane nuramino savo pasisakymais ir aš manau, kad per artimiausius mėnesius patys įstikinsim, ar iš tiesų yra einama teisinga kryptimi. Labai dėkuoju ponui Butarelį. Sugryžo kolega iš Kipro parlamento. Pone Leonidon, prašau, žodis jums suteikimas. Labai dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti mūsų svečiams už puikius pasisakymus ir norėčiau užduoti pono Butarelį klausimą. Pone Butarelį, pirmiausia, mes norėtume pasidžiaugti tuo, kad jūs labai ryštingai siekiate pusiausvėros tarp saugumo ir privataus gyvenimo. Uh, siekiate užtikrinti visų asmenų privačias e, laisvės, atsižvelgdami į duomenų tvarkymo Europolę ypatumus. Ir kad jūs taip pat prižiūrite, kaip yra taikomos e, Europolo reglamentas. Aš noriu paklausti jūsų, kaip jūsų darbas, e, kaip jūsų darbą paveiks ES teismo sprendimas dėl ES ir Kanados sustrima dėl keleivių įrašų, duomenų įrašų. Kaip jūs galėsite nuraminti kai kurių subjektų baimės? Bueno, vamos a dar la palabra también ahora a, al señor. Dėkuoju dabar Jaroslav Paska iš Slovakijos, prašau. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Mám takú otázku. Europol bude v rámci svojich... Ačiū. Turiu klausimą. Europolas. Taip pat e, vykdys ir kompetencijas susijusias su valstybių narių teritorijomis. Ar JSPG e, grupė bus informuojama apie tokius veiksmus? Ir Kaip, tai, kaip jūs galėtumėte e, tokius veiksmus koordinuoti su Europolu? Señor presidente del Consejo de Administración, tiene la palabra para responder a nuestra. Na kągi. Dabar norėčiau suteikti žodį mūsų e, svečiams, kad jie galėtų atsakyti klausimus. Pirmiausia, uh, Europol valdybos pirmininko, o po to ponui Butarelį. Prašau. E, aitäh, e, ma saan praegult. Dėkoju už klausimus. Aš galėčiau atsakyti į Slovakijos parlamento nario klausimą. Tikiuosi, kad jie gerai supratau, nes, e, kiek aš supratau, jūs klausėte apie tai, kiek yra žinoma apie Europolo veiklą. Europolas yra institucija, kuri turi savo ryšių palaikymo, ryšių palaikymo biurus. Ir taip mes bendradarbiaujame su visomis valstybėmis narėmis ir siekime užtikrinti, kad visi dalyvautų planuojant mūsų operatyvinę veiklą. Uh, Ir aš galiu Jums pasakyti, kad visoms valstybėms narėms yra puikiai žinoma apie tai, kokią veiklą mes vykdome jų teritorijoje. Dėkoju. Gracias, señor presidente. Señor Butarelli. Dėkoju, ponia Butarelli. Prašau, žodis Jums dabar. Dabar dėl keleivių da, pavardžių įrašų. Atsakydamas tai klausimą, aš galiu Jums pasakyti, kad tai nėra pirmas toks teisingumo teismo sprendimas. Mes žinome, kad yra kitų sprendimų, kuriuose paaiškinama, kaip reikia praktikoje pritaikyti proporcingumo principą. Šį kartą šis sprendimas yra skirtas keliaivių duomenų įrašams. Ir Europos parlamentas kreipėsi į teismą tam, kad būtų geriau išaiškinta, kaip bus taikomos tam tikros sutarties projekto nuostatos. Ir teismo sprendimas parodo, kad yra šiokių tokių spragų, trūkumų, kuriuos reikės dabar ištaisyti. Europos e, duomenų apsaugos e, priežiūros e, pareigūnas yra amikus kūrė šiuo atveju. Mus kviečia dalyvauti posėdžiuose, kai yra nagrinėjami klausimas susiję duomenų apsauga. Ir teismas atsižvelgia į mūsų pastabas šio, šioje byloje. Ir tos pastabas buvo panašios į kitas pastabas išsakytas dėl kitų keliaivių įrašų e, e, registrų. E, aš manau, kad mes turėtume atsižvaldami į jau sukauptą patirtį siekti didesnio nuseklumo, didesnio aiškumo šios sistemos yra labai fragmentuotos, o nusikalstamumas nepripa, nepripažįsta sienų. Visi tą suprantame, todėl turime ieškoti pasaulinio atsako į nusikalstamumą. Atėjo laikas mums kurti tą tokį globalesnį, bendresnį požiūrį Ir atsižvelgti be abejo reikėtų į teisingumo teismo siunčiamą žinę. O teisingumo teismas paprašė mūsų veikti veiksmingai ir taip pat selektyviai taikyti nuostatas, greuri atrinkti. Ta, tuos rašus, kuriuos būtina saugoti da, ir saugoti juos tik to atveju, kai jie yra visiškai būtini. Ir aš tikiuosi, kad mes žengėme teisingų kelių. Gracias, Dėkoju ponui Butarelį. Dėkoju taip pat ir valdybos e, pirmininkui. Mes tęsame darbą. Mes nedarysime pertraukos, dėl to, kad mūsų laukia dar labai svarbus mūsų darbo tvarkės klausimas, turime aptarti darbo tvarkos taisyklės. Ir norėčiau dar kartą priminti Jums, kad tie, kas norite pasisakyti, prašau užpildyti kalbėtojo korteles ir perduokite jas mūsų darbuotojams. Na kągi, dabar mes perėsime prie darbo tvarkos taisyklių ir Europos parlamento vadovai, kaip jums yra žinoma tikriausiai, parlamentų vadovų, Europos Sąjungos atsiminarių parlamentų vadovai susitrė dėl tam tikrų mūsų kontrolės grupės darbo techninių aspektų. Nali buvo susitarta Bratislavoje ir uh, ponas Ajeg ir ponas Morajas parengė darbo tvarkos taisyklių projektą. Jis buvo jums išdalintas. Ir tai buvo padaryta tam, kad jūs galėtumėte teikti savo pakeitimus. Ir mes tikėjomės, kad teikdami pakeitimus jūs atsižvelgsite į savo darbo patirtį kitose tarp parlamentinio bendradarbiavimo struktūrose. Jungtinė parlamentinė, parlamentinės kontrolės grupė nėra įprastinė tokia parlamentinio bendradarbiavimo struktūra, apie tai buvo kalbėta Bratislavoje. Ir todėl, atsižvelgdami į tai, mes rinkdami darbo tvarkos taisyklės, buvo siekiama susitarti dėl labai paprastos, aiškios struktūros, kuri užtikrintų, kad parlamentinės kontrolės grupė galėtų veikti veiksmingai ir skaidriai. Mes gavome pakeitimus iš Vokietijos Bundestago, iš Airijos parlamento, iš Ispanijos parlamento, iš Prancūzijos senato, Kroatijos parlamento, Kipro atstovų rūmų ir iš Vengrijos nacionalinės asamblėjos. Visus pakeitimus mes e, surašėme atskiroje lentelėje ir tą lentelę mes ir aptarsime šį šiandien ir rytoj. Europos reikalų, Danijos Europos reikalų uh, Danijos parlamento Europos reikalų komiteto pirmininkas taip pat parašė laišką pir, uh, jungtinės parlamentinės kontrolės grupės pirmininkams ir jis pateikė tame laiške dar vieną pakeitimą. Aš norėčiau Jums priminti, kad Danija nusprendė neprisijungti prie Europolo reglamento, bet mes nusprendėme, kad uh, bendra pirmininkai turėtų pakviesti Danijos atstovus dalyvauti jungtinės parlamentinės kontrolės grupės darbe stebėtojų teisėmis. Ir e, mes e, netrukus suteiksime žodį Danijos parlamento atstovams, kad jie pristatytų mums savo poziciją. Nii, head kolleegid, äh, ka omalt poolt sooviksin välja tuua. Gerbėjai Kolegos, aš savo ruoštų norėčiau pasakyti, kad būtų gerai, jei mes galėtume aptarti siūlomą darbo tvarkos taisyklių projektą ir pakeitus pakeitimus. Atsižvelgiant tai, kas įvyko Bratislavoje ir atsižvelgiant mūsų bendradarbiavimo nuostatas, noriu pasakyti, kad Mes remdamiesi teisinių pagrindų, tai yra Europos Europolo reglamento 51 straipsnių, yra nustatyta, kad darbų susitikimai vyksta du kartus per mėnesį, de, de, de, iš kiekvienos, kiekvieno nacionalinio parlamento dalyvas keturi, po keturis atstovus, iš Europos parlamento šeši atstovai. Ir pirmi, posėdžiams pirmininkų pirmininkaus Europos parlamento atstovas ir pirmininkaujančios šalies parlamento atstovas. Anglų ir prancūzų kalbos bus darbo kalbos. Be to, mes nustatėme konsensuso principą ir taip pat nu, išdėsime, kaip galima bus teikti pakeitimus. Uh, Taip trumpai aš galėčiau pristatyti Jums šį dokumentą. Aš tikiuosi, kad Jūs visi galėjote išnagrinėti pateiktus pasiūlymus. Dabar kalbėdamas apie pateiktus pakeitimus. Čia penkis dalykus aš norėčiau pasakyti. Pirmiausia, suteiksime didesnį vaidmenį trejetui, toliau e, sprendimų prieimimo procesas, trečias e, klausimas, trečia pakeitimo tema tai yra kalbos, darbo kalbos, e, ketvirta tas rytis yra sekretoriato vaidmuo ir penktas klausimas yra pogrupių darbas. Kolegos, mes tengiamės atsižvelgti į jūsų pasiūlymus ir tikimės, kad galėsime juos aptarti ir visi kartu galėsime palengt, parengti visiems tinkamą dokumentą. Dėkuoju. Dėkuoju. Pirmininkė, tam, kad diskusija vyktų sklandžiau, iš karto noriu pasakyti, kad pirmiausia mes suteiksime žodį tų parlamentų, kurie pateikė savo pasiūlymus atstovams. Kiekvienam suteiksime po tris minutės. Po to suteiksime žodį Danijos parlamento atstovams, kad jie galėtų pateikti savo pasiūlymą. Ir jiems taip pat bus le, uh, suteiktos trys minutės. Toliau po to galės pasisakyti visos kitos delegacijos ir kiekvieną delegaciją mes suteiksime vėlgi po tris minutės. Norėčiau Jums priminti, kad šiandien vyksta toks tik tai pradinės keitimasis nuomonėmis dėl šio dokumento ir mes norėtume leisti visiems išdėstyti savo poziciją. Rytoj mes vėl sugrįšime prie darbo tvarkos taisyklių. 11 val. pradėsime jas nagrinėti ir aš tikiuosi, kad jau rytoj mums pavyks susitarti dėl bendro dokumento ir jį patvirtinti. Taigi ką, dabar pradedame diskusiją. Ir pirmiausia, noriu suteikti, suteikti žodį Vokietijos delegacijos atstovui. Jie jau mums pranešė, kad jie tikrai norėtų pasisakyti, taigi e, prašom dėl Vokietijos delegaciją, kai jau tik busit pasiruošę, galite pradėti kalbėti. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, visų pirma, Visų kolegų iš Vokietijos Bundestago vardu noriu padėkoti už tai, kad pateikėte darbo tvarkos taisyklių projektą. E, bendros parlamento kontrolės grupės teigimas yra labai svarbus žingsnis stiprinant e, nacionalinių parlamentų vykdomą kontrolę ES. Mes pasiūlėme keletą pakeitimų ir norėčiau juos pristatyti. Mes visi esame suinteresuoti tuo, kad būtų veiksmingai kontroliuojamas Europolas. Mes manome, kad reikia keistis ne tik turimą praktiką, bet reikia ir atitinkamos organizacinės struktūros. Ir dėl to siūlyčiau, kad e, kontrolę vykdytų trejatas. tas Tai yra pirmininkaujančios, pirmininkavusios ir pirmininkausiančios šalių nacionaliniai parlamentai bei Europos parlamentas jų atstovai. E, panašiai vyksta darbas ir Kozak. Tam, kad būtų galima užtikrinti e, parlamentinio darbo kontrolę, kontrolės testinumą, tai yra tikrai labai svarbu. Dabar dėl darbo organizacijos. Svarbu, kad būtų galima kurti ir specialiasias darbo grupės, pavyzdžiui, domenų apsaugos rytyje ar tokioje srityje kaip Europolo ryšiai su trečiosiomis šalimis. Tokiose grupėse arba pogrupiuose e, ekspertai galėtų keistis patirtimi, pavyzdžiui, susitikti kartą per metus Taip pat ekspertai galėtų palaikyti ir kontaktą raštu. Tai e, leistų užtikrinti kaštų neutralumą. Na ir galiausiai e, reikia, kad ir administracinės pagalbos ir dėl to mes pasisakome už sekretariato įsteigimą. E, sekretariatas galėtų renktis susitikimams, padėtų palaikyti kontaktus Taip pat ten galėtų būti rengiami ir e, protokolų projektai sekretariete. Galėtų dirbti Europos parlamento sekretariato ar, ir taip pat nacionalinių parlamentų sekretariato atstovai. ir sekretariato narius būtų galima paskirti sostinėse ir, pažiūrėjau, juos atsiųsti į Briuselį dar pasisakys ir mano kolega, kuris papasakos, kas svarbiausia Senatui. Atsiprašau, e, e, e, Vokietijos Bundestagui. Ponas Špinrat. Ačiū, ponios ir ponai. Tam, kad galėtumėm veiksmingai vykdyti kontrolę, mums reikia pakankamai informacijos. Dėl to ko, JPSG nariai turi turėti teisę teikti klausimus E, e, Europolui. Darbo tvarkos taisyklėse tai turėtų būti aiškiai nurodyta. Ir dėl to mes siūlome, kad klausimus raštu būtų galima teikti bet kada. Tik tokiu būdu būtų galima užtikrinti nuolatinę parlamentinę kontrolę. Taip pat Svarbu, kad būtų galima, kaip jau sakiau, raštu teikti klausimus, bet to nepakanka. Galbūt reikės ir kažkokių tai dokumentų. Mėly kolegos, mes taip pat turime pasiūlymą dėl e, kalbų režimo. Tam reikia platesnio pagrindo, teisinio pagrindo. Uh, Tokiu būdu būtų galima lengviau bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais. Mes pateikėme pasiūlymą, kad visi susitikimų dokumentai tiek Europos parlamentui, tiek ir nacionaliniams parlamentams būtų pateikiami. Vokietijos Bundestago kolegų vardu noriu paprašyti veiks, e, efek, dalyvauti E, gausiai dalyvauti diskusijoje ir tikrai džiaugiuosi, kad buvo gauta daug pakeitimų iš nacionalinių parlamentų ir aš raginu šiai diskusijai skirti pakankamai laiko. Ačiū. Labai dėkoju Vokietijos Bundestago atstovams ir Šiek tiek vėliau mes galėsime pakomentuoti jūsų pateiktus pakeitimus, o dabar aš norėčiau suteikti žodį Airijos parlamento atstovams. Prašau. Uh, um, Dėkoju Jums, da, laba diena, ponė Pirmke, gerbėjai kolegos, Airijos delegacijos vardu, man labai malonu dalyvauti šiame renginyje. Aš norėčiau padėkoti visiems, kas prisidėjo prie to, kad uh, mūsų renginys būtų sėkmingas e, ir veiksmingas. Dėkoju Estijai ir dėkoju Europos parlamento atstovams. Šis teigiamasis posėdis yra nepaprastai svarbus, kadangi jis leis mums atsižvelgti į piliečių. Da, teisės išdėstytas Lisabono sutartyje, kuris galėjo prieš e, keliarius metus. Aš atstovauju Airijos parlamentui šiandien ir Airijos parlamentas e, džiaugiasi, kad mes galėsime užtikrinti deramą Europolo kontrolę. Esame susirūpinę dėl kai kurių dalykų ir mes todėl pateikime kelis pakeitimus. Pirmasis mūsų pateiktas pakeitimas yra susijęs su kalbėjimo laiku. Airijos parlamento teisingumo komiteto nariai mano, kad jei e, mūsų nariai e, atvyksta į, kar, į e, šios grupės posėdžius, jie turėtų turėti pakankamai laiko, kad galėtų išdėstyti savo nuomonę. Ir mes manome, kad tinkamas kalbėjimui skirtas laikas turėtų būti penkios minutės, o ne trys minutės. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu šį e, laiką suteikti nacionaliniams parlamentams, kad jie galėtų išdėstyti savo argumentus ir kad galėtų atlikti deramą parlamentinę kontrolę. Toliau, balsavimas. Airijos e, parlamentas mano, kad konsensusas be abejo yra pageidautinas, tačiau ne visuomet pavyksta susitarti. Ir todėl aš manau, kad mes turime e, ta, priimti sprendimus taikydami E, dviejų trečdalių daugumos principą. Bet šį pasiūlymą mes e, esame pasiruošę su jumis aptarti. Bet dar kartą noriu pakartoti, kad mes patikime savo pakeitimą dėl to, kad labai sunku yra visuomet susitarti, visuomet pasiekti konsensusą parlamentinėme darbe. Todėl mes manome, kad dviejų trečdalių daugumos principas būtų labiau priimtinas. Mūsų trečias pakeitimas yra susijęs su vertimu žodžiu ir vartojamomis kalbomis. Aš savo pasisakymą šiandien pradėjau gėlų kalbą, kuri yra oficiali airijos kalba, tai yra taip pat oficiali Europos parlamento kalba. Ir mes manome, kad reikėtų užtikrinti vertimą į visas kalbas visas oficialias kalbas, bet vėlgi čia mes e, esame pasiruošę aptarti šį e, pakeitimą su kolegomis. Taip pat ir vienas techninis pasiūlymas. Mes norime žodį from pakeisti žodžiu by. Esame taip pat įsitikinę, kad uh, kad valdyba turi e, taip pat teikti ataskaitas pagal nustatytą procedūrą e, kontrolės grupiai. Ir tai reikia paminėti darbo tvarkos taisyklėse, nes e, jei mes galėsime siūsti savo atstovą, kuris stebės valdybos posėdžius, Tai yra gerai, bet mes suprantame, kad toks mūsų atstovas turės po to teikti mums ataskaitas ir būtų gerai, jeigu mes tokių ataskaitų teikimo tvarką išdėstytume darbo tvarkos taisyklėse. Ir paskutinis dalykas. Mes norėtume, kad po dviejų metų mes dar kartą išnagrinėtume darbo tvarkos taisyklės kad užtikrintume, kad jos būtų atnaujinamos, keičiamos, atsižvelgiant į mūsų darbo veiksmingumą. Ir manau, kad mes turėtume turėti galimybę keisti darbo tvarkos taisyklės, jos turi būti pakankamai lankščios. Ir e, kolegos iš Vokietijos pateikė pakeitimą tuo klausimu ir mes čia esame pasiruošę siekti kompromiso. Bet dėl mūsų atstovų teikiamų ataskaitų, kurios turi būti teikiamas po jo dalyvavimo valdybo, Europolo valdybos posėdžiuose, mes nesame, nesame nusiteikę nusileisti lygiai taip pat kaip nesame nusi, uh, linkę nusileisti ir dėl kalbėjimo laiko. Mes manome, kad jeigu mūsų pareigūnai, mūsų atstovai uh, vyksta į uh, šios grupės posėdžius, jie turėtų turėti galimybę įsamei pasisakyti. Airija yra maža šalis, bet dėja, kaip žinia, nusikalstamumas nepripažįsta sienų. Ir todėl mes suprantame, kad labai svarbu yra sutelkti pastangas kovojant su tarptautiniu terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu. Labai svarbu svarbu yra užtikrinti, kad Europolo atliekamos veiklos politinė kontrolė būtų atliekama tinkamai. Ir aš tikiuosi, kad šiandienos renginys yra veiksmingos ir deramos Europolo veiklos politinės priežiūros pradžia. Dėkuoju. Muchas gracias, querido colega. Ahora vamos a dar la. Labai ačiū, gerbiamas kolega. Dabar norėčiau suteikti žodį Ispanijos delegacijai. Prašom. Ačiū pirmininkė. Labadiena. Ispanijos parlamentas labai džiaugiasi galėdamas dalyvauti bendroje parlamento biudžeto kontrolės e, grupėje. Tai e, leidžia piliečiams mums, mumis labiau pasitikėti, tai taip pat e, užtikrina ir Europolo veiklos didesnį veiksmingumą. Mes kovojame su, nes yra kovojama tikrai su sunkiais nusikaltimais, kurie uh, gali padaryti daug žalos valstybėms narėms, kaip kad matėme e, teroro išpolių atveju. Mes pateikėme pakeitimų tose sritise, kurios mums atrodo tikrai labai svarbios. Mums svarbu, kad e, kontrolės grupės e, nariai galėtų pasisakyti savo gimtają kalbą. Taip pat mes kalbam apie tai, kad visi dokumentai turėtų būti verčiami raštu, kad turi būti užtikrinimas ir vertimas žodžiu. Grupės nariai turi turėti teisę pasisakyti savo gimtają kalbą. Ir, pažiūrėjau, jeigu atvyksta kažkoks tai techninis ekspertas, tai jiems svarbu uh, turėti galimybę pasisakyti tą kalbą, kurią jis geriausiai moka. Tai mums padėtų geriau suprasti jo suteiktą informaciją, pateikti klausimų. Ypač bendroje parlamento kontrolės grupėje svarbu, kad būtų užtikrintas vertimas, nes ten juk dirbs ne tik Europos parlamento nariai, bet ir nacionalinių parlamentų nariai. Aišku, tai sukels papildomų išlaidų, bet būtina užtikrinti parlamentarų teisų paisimą. O taip pat e, ir pakviesti specialistai, ekspertai turi turėti teisę e, pasisakyti jiems labiausiai primtiną kalbą. Taigi mums svarbu, kad būtų garantuota teisė naudoti savo gimtoją kalbą. Ačiū. Iš šį klausimą bus atsakyta vėliau. Dabar norėčiau steigti žodį Prancūzijos delegacijai, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiau kalbėsiu visų pirma ir noriu pasveikinti atlikus tokį darbą, Estijos pirmininkavimo metu. Taip pat esu dėkingas Europos parlamento Libe komitetui. Kaip jūs jau ką tik sakėte, mūsų nuomonė jūs vadovavotės e, pagrindinėmis nacionalinių parlamentų suteiktomis gairėmis. Jos e, Bratislavoje e, balandžio 23-24 dienomis buvo suformuluotos ir džiugu, kad jūs atsižvelgėte ypač į Prancūzijų senato rūpimas temas, kalbant apie nacionalinių parlamentų abiejų rūmų, nes mūsų sistema yra dviejų rūmų atstovavimą. Be to, pirmininkaujanti e, Europos tarybai valstybė dabar e, galės e, atsakingiau pasinaudoti informaciją. E, Prancūzijos senatas pateikė pakeitimų ir mes e, klausėme, ar e, parlamento parlamentinės kontrolės e, grupė, e, jos reglamentas bus pakeistas atsižvelgiant į mūsų pasiūlytus pakeitimus. Aš žinau, kad būtina tą padaryti e, ir parlamentinio tyrimo grupė turi turėti deramą sekretoriatą, kaip kad mes siūlome, kad galėtų efektyviau vykti bendravimą su nacionaliniais parlamentais, tarp nacionalinių parlamentų. Tas sekretoriatas turi reaguoti greitai ir nacionalinių parlamentų atsakingi komitetai turi palaikyti labai glaudų ryšį. Pavyzdžiui, Europos parlamento DRUA komitetas ir Libė komitetas turėtų pasiūsti savo žmonių į tokį sekretoriatą. Aš galėčiau išvesti paralelę su trečio straipsnio šešta dalimi ir trylikto straipsniu kuriuose yra kalbama apie tai, kad turi būti sukurti efektyvų sekretoriato tinklai. Mūsų pakeitimas papildo uh, kolegų pateiktus pakeitimus. Aš uh, labai norėčiau ir mes būtumėm suinteresuoti, kad į mūsų pakeitimą būtų deramai atsižvelgta. Ačiū, mielas kolega. O dabar aš norėčiau steigti žodį Kipro delegacijai, o paskui Vengrijos delegacijai. Na, o paskui bus pateikti Europos parlamento komentarai. Ne, ir, o paskui dar galėsime daugiau dėmesio skirti Danijos iškeltam klausimui. Nepriklausomai. Jeigu kiti kolegos E, irgi norės pasisakyti, jie galės tai padaryti vėliau. Kipras. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Mes savo ruoštų taip pat norėtumėm padėkoti už puikų nuveiktą darbą. Tai yra geras, glaustas tekstas, mes jam pasiūlėme pakeitimų. Ta padarė ir kiti parlamentai. Kalbėsiu trumpai, paminėsiu pačius svarbiausius dalykus. Aš suprantu, kad mums apie šį tekstą dar reikia padiskutuoti ir atsižvelgti į kylančias problemas. Paminėsiu atskirai antros straipsnio antrą dalį. Yra atliktas teksto papildymas e, antros straipsnio trečioje dalyje ir pakeistas tekstas antros straipsnio antroje dalyje. Mes, mūsų pasiūlymų Tikslas yra štai koks. E, Europos parlamento kontrolės procedūra turėtų būti vidinė procedūra. Taip pat sprendimai turėtų būti primami tarpusavį suderinus poziciją. Taip pat e, mes manome, kad e, ne visos šalis turėtų turėti vienodas e, balsavimo teisės. Dėl trečios straipsnio antros dalies. Čia kalbama apie tai, kiek laiko turėtų trukti susitikimai. Mes siūlome, kad reikia ir papildomų sustikimo dienų tam, kad būtų galima aptarti JPGS e, e, daugiametės programas. Daugiametės programos turėtų būti patvirtintos iki lapkričio 30-osios. Dar vienas pakeitimas susijęs su pirmo straipsnio E punktu. Ten kalbama apie sprendimų ir išvadų e, tvirtinimą. Čia mes siūlome pasinaudoti COSAC patirtimi, kai e, išvados yra tvirtinamos vienbalsiai. Tai toks būtų šio pakeitimo turinys, esmė. Taip pat mes turime numatyti galimybę susilaikyti balsavimo metu. Galima būtų priimti sprendimą e, didžiają balsų daugumą, ar, pažiūrėjau, kai kas nors ir susilaiko. Toliau punktas 452. Čia mes nurodome, per kiek laiko e, turi būti atsakyta į JPGS narių klausimus. Mums norėtųsi, kad e, e, teisės aktas veiktų tikrai gerai, kad būtų vykdoma tinkama kontrolė Taip pat mums reikalinga ir procedūra, pagal kurią būtų atsakoma į mūsų klausimus. Jeigu tokios procedūros nebūtų, tai vyktų tik tais e, žodinė diskusija. Mes manome, kad reikėtų parengti ir e, dokumentą tam, kad būtų galima vykdyti konsultacijas. Muchas gracias, kolega. Ačiū. Dabar žodis Vengrijai. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt kollégák! Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Vengrijos parlamentas džiaugiasi tuo, kad yra sukurtos naujos JPGS taisyklės. Manome, kad nacionaliniai parlamentai uh, turėtų būti aktyvesni tam, kad būtų galima užtikrinti geresnę Europolo kontrolę. Kalbant apie JBGS e, struktūrą, tai čia reikia rasti tinkamą pusiausvyrą. ir tinkamos kontrolės ir veiksmingumo. Mes e, turime keletą pasiūlymų. Pavyzdžiui, dėl neįlinių susitikimų. Dėl tokių uh, susitikimų uh, vietos ir datos reikėtų kartu priimti sprendimus tą kiekvienu atveju turi daryti bendra pirmininkai. Taip pat reikėtų vadovauti Stokholmo susitarimu, ypač to susitarimo septintuoju straipsniu. Mums atrodo, kad reikėtų keisti vertimo režimą. Ir e, šiuo tikslu mes esame pateikę ir konkretų pasiūlymą. Ačiū. Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti visiems už labai vertingus komentarus. Ir dabar norėčiau tarti keletą žodžių. E, e, pirmininkas Marajas man maloniai leido ir toliau pirmininkauti šiam susitikimui. Labai jam už tai ačiū. svarbu atsižvelgti ir tai, ką siūlo 16 Europos parlamento narių. Jie buvo susitikę praėjusią savaitę Strasbūrę ir ten parengė savo nuomonę. Europos parlamento atstovai tikrai gerbė nacionalinių parlamentų pozicijas. Ir dabar aš irgi norėčiau išsakyti keletą komentarų tam, kad visiems būtų aiškiau, ką mano didžioji e, Europos parlamento narių dauguma. Turiuomenį to 16 parlamentarų, kurie turėtų dirbti šioje grupėje. Netrukus suteiksiu žodį ir e, Danijos delegacijai, bet prieš tai kreipiuosi į Vokietiją. Noriu Jums suteikti šiek tiek informacijos, pasistengsiu kalbėti ne per nelik ilgai. Dėl pirmininkaujančių šalių trejeto. Tai nėra e, teisės aktų kuriejas JPGs dirba e, Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų nariai. Dabar dėl JPG smulkesnių grupių. Europos parlamento nariai sako, kad mes galėtumėm pritarti Vokietijos Bundestago pasiūlymui dėl tokių papildomų grupių, bet mums reikėtų daugiau informacijos. Gal galite paaiškinti, kodėl būtų reikalingos tokios papildomos grupės, e, jeigu mes jau vykdome parlamentinę kontrolę. Ir dar dėl to, ką sakė Vokietija, taip turėtų būti palaikomi kontaktai raštu, tai labai palengvina bendradarbiavimą. Tai būtų lengviau dirbti ir Europos parlamentui, ir Europolui. Dabar dėl sekretoriato. Apie sekretariatą atėravos ir dar dviejų parlamentų atstovai. Europos parlamentas nemano, kad toks sekretariatas yra reikalingas. Kodėl? Mūsų patirtis rodo, kad e, Libe, tai yra teisinių reikalų e, komiteto Europos parlamente, sekretariatas yra tikrai labai kompetitingas ir jis gali atlikti tą darbą, tai nieko papildomai nekainuotų. Mūsų patirtis taip pat rodo, kad atstovų nacionalinių parlamentų e, komitetų sekretariatai taip pat labai kompetitingai dirba. Ir jie gali prisimti papildomo darbo, nesukeldami papildomų kaštų. Taip mano Europos parlamento nariai. Buvome gavę. Taip pat e, Vokietijos parlamentas tėravosi dėl klausimų teikimo raštu. Taip, mes tam pritarėme. Taip pat buvo bendro pobūdžio pastaba apie kalbų vartojimą. Apie tai kalbėjo ir Airijos, ir Ispanijos delegacijos. Atsakymas būtų toks. Europole naudojama viena vienintelė darbo kalba, tai yra anglų kalba. Europolas negali prisimti dar didesnės naštos. Europolo užduotis nėra versti dokumentus. Tai kaip šią problemą būtų galima išspręsti? Kas antras susitikimas, tai yra vienas susitikimas per metus galėtų vykti čia ir Europos parlamente yra suteikiama garantija naudoti visas oficialias ES kalbas, įskaitant ir airių arba gėlų kalbą. Taigi čia galima nemokamai naudotis visomis oficialiomis kalbomis. Taigi Europos parlamente ši problema lengvai iš, išsprendžiama. O įsivaizduokime, kad, pavyzdžiui, kažkoks susitikimas vyksta Estijoje. Tai Estijos vyriausybė ir Estijos parlamentas turėtų suteikti vertimą iš į estų kalbą. Na, o kitos delegacijos gautų informaciją savo kalba pasinaudodamos savais vertėjais arba pasisamdydamos savo vertėjus. Tai yra paprastas, veiksmingas, pigus sprendimas nes mes negalime dabar nuspręsti, negalima nuspręsti, kas šiaip turėtų prisimti vertimo išlaidas. Toliau dėl to, ką pasakė Airija. Aš pritariu tam, ką jūs pasakėte dėl apribojimų laiko prasme. Dvi minutės tikrai yra nekažinkas. Kalbant apie bendra pirmininkus, tai jie gali būti ir tikrai tolerantiški, jie gali leisti nariams pasisakyti 3, 4, 5, 6 minutės, viskas priklausytų nuo situacijos. Dabar bendras susitarimas. Na, ko gero, čia reikėtų platesnių paaiškinimų. Kodėl mes kalbame apie bendrą susitarimą? Ogi todėl, kad Jeigu būtų sprendimas priimamas vieno trečdalio arba dviejų trečdalių e, balsų dauguma, tai ar būtų galima kalbėti apie bendrą susitarimą? Aš tikiuosi, kad sprendimuose dalyvaus ir Danija, bet ateitie galbūt nebeliks jungtinės karalystės. Jeigu būtų e, priimami sprendimai šimtui balsuojant už ir 16 prieš, ar tai būtų bendras susitarimas? Aš jau atsakiau klausimą apie kalbas. Dabar norėčiau pakomentuoti punktą 4.1. Ten kalbama apie informacinės, struk informacinės struktūras. Apie tai plačiau kalbama 51 straipsnėje. Kolegos iš Airijos sakė, kad nėra tinkamai aprašytas informacijos teikimo mechanizmas 51 straipsnėje. Tai tikrai laukiame iš airijos pasiūlymo. Pateikite pasiūlymą raštu, kai būtų galima patobulinti 51 straipsnį. Dabar dėl reglamento peržiūros kas dviejus metus. Turiu pasakyti, kad Europos parlamente tai yra nusistovėjusi praktika. Mes esame nus Jeigu mes nustatome kažkokias taisyklės, mes jas vėliau ir peržiūrime. Jeigu reglamentas peržiūrimas po dviejų metų, tai kalbant praktiniais terminais, tai reiškia, kad jis būtų peržiūrėtas po keturių mėnesių. Na, nelabai daug Atsiprašau, tai reglamentas būtų peržiūrimas ne po keturių mėnesių, o po keturių susitikimų. Tai reiškia, kad tik prabėgtų keletą susitikimų ir vėl reikėtų viską peržiūrėti. Tikrai ne vienas iš jūsų teiravotės dėl kalbų ir aš jau išsakiau savo poziciją, tikiuosi, kad tam galite pritarti. Dabar dėl to, ką pasakė Prancūzija Iš tikrųjų, džiugu, kad naudojate diplomatinius terminus, e, taip pat, kad džiaugiatės Bratislavo sustikimo rezultatais. Čia galėčiau pateikti tokius pat paaiškinimus, kaip ir kitoms delegacijoms, kurios pateikė panašius pakeitimus. Toliau Kipras, nedidukė puikia šalis. Kipras mums padėkojo už mūsų darbą, Taip pat Kipras komentavo e, punktą 2.3. Ten kalbama apie svarbų dalyką. Europos parlamento atstovai apie tai daug diskutavo praėjusią savaitę. Taigi, koks būtų stebėtojus statusas, būtent apie tai kalbama punktą 2.3. Beje, ir e, Danija dėl to patikė pakeitimą. Danijai netrukus suteiksiu žodį bet prieš tai norėčiau pasakyti štai ką. Ta pati šalis e, negali turėti statuso kaip e, trečioji šalis ir valstybė narė. valstybės narės privalo laikytis teisinę prasme reglamento. Bet įsivaizduokime e, trečiąją šalį - Kolumbiją mes esame sudarę, yra sudarytas sustarimas su Kolumbija. Kolumbijos atstovai gali atvykti ir dalyvauti susitikime, jeigu tokį sprendimą primtų JB, JPSG grupę. Taigi JPSG bendrapirmininkiai spręstų, ar trečiosios šalies atstovai galėtų atvykti ir dalyvauti posėdėje. Dabar dėl datų Kipro iškeltas klausimas tikrai aktualus. Dėl tų dviejų susitikimų datų. Jie turi atitikti ir Europolo darbo kalendorių. Tai galėtų priklausyti ir nuo to, kada pasirodo įvairūs Europolo reglamentai. Taip pat jūs sakėte, kad būtų galima pasinaudoti kosak pavyzdžių. Ar bendras sustarimas reiškia vienbalsiškumas? Aš manau, kad reikėtų vadovautis tokiais principais kaip kuklumas ir ištingumas siekiant susitarimo. Dabar vengras klausimas dėl skaidrumo. Iš tikrųjų, e, skaidrumo principas yra labai svarbus, jis padeda kurti didesnį pasitikėjimą agentūra ir jos turimomis kompetencijomis. Dabar dėl to, kur turėtų vykti susitikimai. Nemanau, kad apie tai prasminga diskutuoti Bruselėje. Vienas susitikimas turėtų vykti Europos parlamente. na, o paskui pirmininkaujančioje šalyje. Pirmininkaujančios šalies atstovui tenka sunkesnė užduotis, nes jam reikės atsižvelgti 27 kitų valstybių narių pozicijas. Netrukus suteiksiu žodį Danijai, tačiau prieš tai Dar suteiksiu žodį Prancūzijos delegacijai. Aš esu iš Prancūzijos senato. Norėjau sugrįžti prie sekretariato problemos. Iš esmės, jūs atsakėte Vokietijai, pabrėžėte, kad jūs norėjote, kad Libe komiteto sekretariatas būtų naudojamas, nes jis yra geros kvalifikacijos. Ir tai, kad niekas bus neskiriama valstybėms narėms, pagal kad e, tada bus viskas gerai, bet mes e, dabar e, norime gauti tą informaciją, kurią jūs pakalbėjote, kad ji būtų išplatinta absoliučiai visiems. Ar informacija bus e, sekretoriato teikiama visam e, komitetų dirbančių su šia grupė tinklui, įskaitant ir lybę komitetą? Sekretariavo. Okay. Man atrodo, kad sekretariatas man kažką papasakos, nors ir aš galiu kažką atsakyti ir pats. Sí, va de suave. Bueno, a ver, kolega, mire. Eh... Puiku, kolega. Aš norėjau pasakyti, kad viskas iš Europos parlamento pusės yra aišku. Iš patirties žinome, kad sekretoriatas yra aukštos kvalifikacijos ir sugeba dirbti. Jau apie tai kalbėjau. Bet dabar, pavyzdžiui, pakalbėkime apie Ispanijos E, atitinkamų komitetų sekretorietus. Aš e, turėjau garbės būti ir senatorius, ir e, parlamento narys, ir nacionalinės asamblėjos narys. Ir galiu pasakyti, kad žmonių dirbančių tenai profesionalumas, turiu galvoje, pavyzdžiui, Ispanijos parlamento vidaus reikalų komitetą arba Europos reikalų komitetą, yra didelis. Tie žmonės galės tą darbą nieko nekainuojant padaryti. Ir aš esu tikras, kad tokia pat padėtis yra Prancūzijos abiejose parlamento rūmose. Kasgi rengė šį posėdį šiandien, kas mūsų posėdį taip gerai suorganizavo? Sekretoriatas. Estijos parlamento sekretoriatas. Estijos darbuotojai kartu su mūsų komiteto sekretoriatu. Taip, e, komitetas yra labai kompleksinis, sakyčiau, bet mums su jumis bendradarbiauti neiškilo jokių problemų. Nežinau, ar aš atsakiau jūsų klausimą, bet vieną dalyką noriu pasakyti. Nebūtinai reikia dabar vis, dėl visko sutarti. Pagalvokime apie tas mintis iki rytryto. Galim sakyti, kad pritarėme A, B, C punktams, bet galbūt negalime susitarti E, dėl tam tikrų dalykų, kuriuos galim palikti kitam posėdžiui. O dabar, jeigu jūs leistumėt, aš suteikčiau žodį Danijos atstovams. Jie turi savo pasiūlymą. Kas iš Danų norėtų pasisakyti? Jortinius, tu la palabra. Prašau, ponė. Labai ačiū. Gerbiamas pirmininkė, kolegos, dėkuoju už tai, kad mus pasikvietėt ir dabar man suteikėte galimybę pristatyti Danijos pasiūlymą. Šiandien aš kalbu vieningo Europos reikalų komiteto Europos parlamente vardu. Danijos parlamentas nori tapti e, šios parlamentinės kontrolės Europolui darbo grupės e, visą teisę narė. Pristatysiu mūsų argumentus. Visų pirma, pagal ES veikimo sutarties 88 straipsnio antrą dalį ir Europolo reglamento 51 straipsnį, e, ši grupė mūsų supratimu, turi susidėti iš Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų narių. Todėl, kaip vienos iš ES narių parlamentas, Danijos parlamentas turi visateisiškai dalyvauti e, šios bendrosios parlamentės Europolo kontrolės grupės darbe, lygiai taip pat kaip ir visi kiti ES e, parlamentų nariai. Kitas dalykas. Danijos susitarimas strategiškai bendrauti su Europolu yra išskirtinis lyginant e, su Europolo susitarimai su ES nepriklausančiomis narėmis. Kitas dalykas. Tarybos sprendimas dėl e, Danijos ir Europolo susitarimo yra suformuluotas specifiškai, atsižvelgiant į specialią Danijos padėtį, nes e, Danija yra ir ES ir Šengeno nariai. Galėčiau pateikti pavyzdžių Danija vadovaujasi Europos teisingumo teismo jurisdikcija šioje srityje. Danija ženkliai prisideda prie ES biudžeto Europolui. Danija Europolo e, sekretorijate turi savo darbuotojų, kalbančių danų kalbą, ir jie dirba e, nuolat 24 valandas 7 dienas per savaitę. Danija yra Šengeno dalis. Kitas dalykas, tarp parlamentinis bendradarbiavimas su ES visuomet vadovavusi parlamentų nediskriminavimo principų, nacionalinių parlamentų nediskriminavimo principų. Pateiksiu pavyzdžių. E, visų ES valstybių parlamentai yra visa teisiai uh, e, uh, e, bendrosios parlamentės Europolo kontrolės grupės e, nariai. Nepaisant to, kad ne visos sutartys yra ratifikavusios e, sutartys. Ir atitinkamai parlamento nariai turi būti siunčiami į įvairias konferencijas ES. Ir penktas svarbus argumentas yra tas, kad Danijos parlamentas ir Danijos nacionalinė politika yra e, neatsiejama Europolo bendradarbiavimo dalis. Uh, Ir tai reiškia, kad e, turime keistis e, informaciją ir žvalgybinę informaciją. Taigi, mėly kolegos, Danijos parlamentas nori tapti e, aptariamosios e, grupės visą teisę nare ir nori gauti tokią pat teisę parlamentiškai kontroliuoti mūsų vyriausybę, kaip ir kitų valstybių narių nacionaliniai parlamentai. Čia kalbame apie legitimumo ir atskaitomybės Europolo veikloje užtikrinimą, įskaitant ir Danijoje. Mūsų bendro darbiavimo dvasioje aš tikiuosi, kad jūs mūsų norą paremsite. Ačiū pirmininkai. Gracias a usted. Ačiū, mielas kolega. Dar devini užsirašė kalbėti ir visiems jums suteiksiu galimybę pasisakyti, bet aš norėčiau labai trumpai pasakyti, padaryti tam tokią įžangą. Danija yra ir buvo speciali Europolo sąjungininkė. Bet Danija prisijungimą prie Europolo e, svarstė referendume. Buvo pateiktas toks klausimas Europole. Ir labai nedideliu balsų skirtumu tame referendume buvo pasiekta pergalė. Uh, Ir Europos parlamentas, taryba ir komisija, kaip bendri teisės aktų rengėjai, bandė išspręsti Europolo problemą Danijoje ir kad rastume sprendimą, mes teisės aktus išnaudojame optimaliai. Taigi ką darėme? Mes tuo metu Daniją paskelbėm trečią šalimi, nors iš tiesų teoriškai nėra trečioji šalis. Ir vėliau pasirašėme bendradarbiavimo sutartį e, tam, kad galėtume vykdyti operaciją Sudanė kaip su trečiaja šalimi. Ir tai suteikė jiems bendradarbiavimo galimybės ir vykdyti ir e, daryti viską, apie ką kalbėjo Danijos atstovas. Teisingumo teismas, biudžetas, e, danų kalba, priklausimas Šengeno zonai, policijos žvalgybos tarnybų bendradarbiavimas Olafas, visi tie dalykai Danijai dabar yra prieinami. Taigi aš tokį žengą norėjau pasakyti. Ir dabar turime išspręsti arba neišspręsti problemą, ar Danija priklausys bendrosios parlamentinės Europolo kontrolės grupiai. Dabar ponas Hambung iš Švedijos. Mikė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau papildyti svečią iš Danijos ir noriu padėkoti visiems už gerus pasisakymus girdėtus jau šiandien. Ir mes matome, kiek daug darbo yra daroma visuose parlamentuose. Aš manau, kad ši parlamentinės kontrolės grupė atneš papildomos vertės. Ir Europolas kaip institucija galės ne tik būti kontroliuojama, bet ir mes, nacionaliniai parlamentai, galėsime uh, gauti daugiau e, pagalbos e, savo valstybėms, daugiau informacijos galėsime, pavyzdžiui, grypti. E, pavyzdžiui, mes galėsime geriau prisidėti prie keitimas informaciją, kas yra būtina geram policijos darbui. Jeigu policija neturi informacijos, tai apie kokį gerą darbą galima kalbėti. Dabar dėl tų nuomonių, kurias buvo išsakytas. Švedija mano, kad Vokietija pateikė labai gerą darbinį pasiūlymą trojkoje mes e, suteikėme, išsakėme savo paramą ir mes čia kalbame apie bendradarbiavimą parlamentarų tarpę. E, mūsų nuomonė toks bendradarbiavimas būtų labai išmintingas, bet to nacionalinių parlamentų rėmose dirbdami mes išspręsmėm, kaip pirmininkas sakė, sekretoriatų problemą. Mes galime išnaudoti turimus bendrus resursus. E, ši grupė turės įtraukti ir Europos parlamento narius. Dabargi, ką darys Europos parlamento nariai, kurie parlamento nariai bus toje grupėje ir ką jie kontroliuos, kokie bus apribojimai Europos parlamento nariams dirbantiems šioje grupėje. Kalbos klausimas. Mūsų nuomonė jis yra protingai išspręstas uh, ankstesniuose pasiūlymuose, o dėl uh, sprendimų išvadų mūsų nuomonė konsensuso pozicija yra išmintinga. Kai bendradarbiavimas bus įvertintas, mes visų pirma turėsime siekti konsensuso. Aišku, viskam reikia laiko. Aš labai greitai viską perskaičiau. Kartais gali atrodyti, kad mes turim labai lankstus būti ir neprirašyti per daug reikalavimų ant popieriaus. E, mes sakome, kad nereikia e, didelių programų, bet mes visuomet turime suprasti, kad uh, Laiko reiks nemažai, nes visuomet egzistuoja rizika, kad kai kurios valstybės narės dirbs labai greitai, o kitos, kalbės, ži, kitos dirbs žymiai greičiau. Ačiū. Por. Labai ačiū už pasvertus ir protingus komentarus. Prancūzijos senato atstovas panas Rišet. Nu? Ne, atrodo, ne vienori. Bet aš jau kalbėjau, ponė pirmininkė. Aš jau pasisakiau. Todėl aš suteiksiu geriau žodį savo kolegijai. Ačiū. Prašom, ponė, tada žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visų pirma dėkoju už e, labai konstruktyvų keitimąsi nuomonėmis. E, tiesą sakant, būtent tokioje dvasioje e, ši grupė visuomet uh, apie Europolą diskutuodavo, kada tik esu būsiu posėdžiai, visą laiką konstruktyvumą jaučiau. Mes, prancūzijos deputatai, jau ilgą laiką suvokėme, kokia yra svarbi parlamentarų kontrolė Europolui. 2013 m. gruodžio mėnesį, priminsiu, mūsų nacionalinė asamblėje priėmė rezoliuciją, kurioje yra pabrėžiamas nacionalinių parlamentų vaidmuo ir e, duomenų apsaugos reikšmė Europolo veikloje e, visos ES nacionaliniai parlamentai galėjo e, dabar jau rasti kompromisą, pagal kurį nacionaliniai parlamentai ir Europos parlamentas galės kartu dirbti ir pariteto principų, taip mes galėsime vykdyti Europolo demokratinę kontrolę ir tam, kad ši parlamentinės kontrolės grupė būtų konstruktyvi, ji turi savo pasirenkti pragmatiškas darbo tvarkos taisyklės. Mes e, esame matę daug kartų, kaip uh, E, keičiamės gerą praktiką, geros praktikos pavyzdžiais, e, bet mes turime turėti aiškės taisyklės, kad Europolo veiklą galėtume kontroliuoti, kad galėtume užtikrinti realų bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir užtikrinti pagrindinių teisų ir laisvių apsaugą. Mano nuomonė taip pat labai svarbu pakalbėti apie tai, kaip bus priimami sprendimai. Konsensuso taisyklė vis tik tai gali uh, E, imobilizuoti šios grupės veiklą. Todėl mes turėtumėm galvoti apie specialią balsavimo procedūrą ir užtikrinti deramą, pakankamą legitimumą e, sprendimų prieimimo, kad taip galėtume geriau kontroliuoti Europolą. Be to, ši grupė turi užtikrinti tam tikrą testinumą. Sekretoriatas tam yra reikalingas, jūs apie tai kalbėjote, greičiausiai trojkos įprastinį, trejeto įprastinį e, sekretoriatą pasitelksime, tai bus užtikrintas testinumas. Ir be to įprastinius organizacinius darbus galėtumėm pasitelkti e, Kozakui dirbančio trejeto personalą. E, be to, šios grupės nariai turėtų turėti galimybę teikti klausimus ir žodžiu, ir raštu. Jūs atsakėte į klausimus raštu, bet aš manau, kad mes turėtumėm rasti galimybių teikti spontaniškiau klausimų žodžių ir atsakingi Europolo darbuotojai turi turėti pakankamą informacijos tuos klausimus atsakyti. E, kitaip diskusijos bus labai ribotos, o mesgi kalbame labai jautriamis ir delikačiomis temomis, šios, šios, tiek kalbėsime delikačiuose posėdžiuose. Senjora. Taip, taip, ponė. Sutinkame, kad e, reikės detaliau e, išnagrinėti jūsų minimą klausimą, sprendimų prieimimo procedūras, konsensusas, kaip bus siekiamas. Aš manau, kad dėl to problemų neiškils. Na, o kalbant apie klausimus žodžiu ir raštu, e, manau, kad problemų irgi neiškils. Dabar ponė Sipel. Demokrata, ministaka. Į socialdemokratų frakcijos atstovę Europos parlamente yra puikiai atstovė socialdemokratų. Much, Ačiū, ponė pirmininkė. Oficialiai neprašiau pasisakyti, bet kai išklausiau kolegijos iš Danijos ir uh, kai jis išvardino savo prašymus tapti visą teisų šios grupės narių, aš spontaniškai sureagavau ir jūs turbūt labai aiškiai e, girdėsit iš mano pasisakymo. Aš spontaniškai norėjau pasakyti ne. Kodėl? Pabandysiu paaiškinti. Jūs jau sakėt, kad e, Danijoje vyko referendumas dėl to, ar Danija turi prisijungti prie Europolo. Ir tame referendume buvo nuspręsta, kad Danija neturėtų būti Europolo E, narė. Labai ilga diskusija dabar vyko. Taigi vyko referendumas, mes turim tą referendumą rimtai vertinti. Tačiau kitą vertus mes norėjom pademonstruoti, kad esame pasirengę bendradarbiauti su Danija vienai per kitaip. Ir tada suorganizavome šitą. Ir kai kurie kolegos iki šiol nėra įsitikinę, kad tas e, suorganizuotas sprendimas yra geras nes vis tik radome būdų užtikrinti, kad Danija vietoj šio referendumo neiškristų į, į, po šio referendumo, atsiprašau, neįkristų į trečiosios valstybės statusą. Na gerai, kaip jau yra, taip yra. Bet jeigu dabar jūs prašot visą teisės narystės, mano atsakymas bus ne. Jeigu mes jūsų referendumo sprendimą rimtai vertinam, tai turi būti ir padarinių. Gaila, kad taip yra apgailestauju. stauju bet Danai balsavo prieš. Jūs sakėte, kad nenori dalyvauti Europolo veikloje. Tai jeigu mes dabar jums suteiksim visas tas pačias teisės, kaip ir kitoms narėms, jūs teisus. Visos valstybės narės turi turėti tas pačias teisės ir tą pačią prieigą prie visų organizacijų. Bet pas jūs vyko referendumas ir jūs išbalsavot prieš. Ir jeigu mes dabar bandom apeiti tą sprendimą ir Daniją vis tik tai įtraukti į visą organizacinę struktūrą. Tai kokia tada referendumo pras, e, vertė? Kam tada reikėjo tą referendumą organizuoti? Taigi tokia yra problema. Ir e, neduokime neteisingų signalų kitoms valstybėms. Priminkime savo valstybėms, valstybių parlamentams ir piliečiams, kad jeigu jie balsuoja, kad ir kokiu klausimu, tai sukels padarinių. Kiekvienas balsas turi svorį ir atneša vienokį ar kitokį rezultatą. Tuo požiūriu aš labai apgailestauju, bet mano asmeninė nuomonė yra tokia. Dėl to referendumo Danija negali turėti tokių pačių teisių šioje grupėje kaip kitos narės. Bent jau kol kas e, tų kitų narių yra 27. Labai ačiū. Kaip visuomet, jūs labai aiškiai pasisakėte ir savo nuomonę išformavot labai aiškiai. Ponas Lanet iš Estijos parlamento. Ačiū. Gerbiamas pirmininkė, aš nemanau, kad šioje salėje yra žmonių, kuriems būtų įdomu Europos saugumas. Ir nesvarbu, mes čia kalbame apie nacionalinį parlamentą ar Europos parlamento narį. Todėl bendroji parlamentinė grupė turės labai svarbu vaidmenį. Jį vykdys parlamentinę kontrolę, padidins Europolo legitimumą ir efektyvumą, kaip ponas Diezdemeras sakė. Ir iš tiesų, tai yra labai svarbu. Tam, kad šis darbas būtų sėkmingas, mes turime galvoti apie sprendimų priimimo procedūrą, kuri būtų uh, greita ir veiksminga. Kaip jau buvo pasakyta, sprendimai turi būti e, pagrįžti konsensusu, bet nepasinaudokime kozak analogiją ar ministrų tarybos analogiją, kad siektume efektyvumo. Apie tai turime pagalvoti. Ir tai siūlė kelios valstybės narės. Turim išlikti lankstus. Gracias, señor Lanet. Ačiū. O dabar aš norėčiau suteikti žodį ponui Popov iš Bulgarijos. Labai ačiū. Bet aš jau atsijėmiau savo klausimą, nes atsakymą išgirdau, todėl ačiū, kad suteikėt žodį, bet aš nebenoriu pasisakyti. Ačiū, ponė Popov. Iš Italijos delegacijos. Ponas Krimija. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti už visą nuveiktą darbą. Ačiū už parengtą tekstą. Italijos senatas yra įstikinęs, jog JPSG grupė gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį, e, užtikrindama geresnę Europolo veiklą. Mes pritarėme e, daugeliui kolegų. Ši grupė turi tinkamai veikti. Ir ta kontrolės grupė turėtų būti pajėgi veikti nuo pat savo egzistavimo pradžios. Dabar dėl lingvistinio klausimo. Svarbu užtikrinti e, nuolatinius kontaktus tarp parlamento, parlamentų narių reikėtų, kad būtų e, e, naudojamos bent dvi oficialios kalbos - anglų ir prancūzų, o esant reikalui patys parlamentarai galėtų pasirūpinti papildomų vertimų. Dabar dėl sekretariato. Manau, kad būtų gerai, jeigu būtų rastas kompromisas. Pavyzdžiui, Vokietijos Bundestagas buvo pateikęs kompromisą dėl pirmininkaujančių šalių trejato Toks sprendimas be abejo reikštų, kad būtų galima naudoti labai natūralią sekretariato struktūrą. Galima būtų pasinaudoti pirmininkaujančių šalių trejato sekretariatu o taip pat ir Europos parlamento sekretariato pagalba. Tai nesukeltų papildomų kaštų, nes, kaip jau sakiau, būtų galima naudotis pirmininkaujančių šalių sekretariatu, o taip pat ir Europos parlamento sekretariatu. Toliau. Dėl to, ką siūlo Europos parlamento nariai. Na tikrai, tie pasiūlymai gali pagerinti e, taisyklės ir ypač turiu omeny pakeitimus siūlomus dėl sprendimų. Ačiū. Krimi, solo le rogaría escuchado. Ačiū. Norėjau tik vieną dalyką jūsų paklausti. Aš labai tyčiai klausiausi kai jūs kalbėjote apie e, sekretoriato e, finansavimą. Gal galėtume trumpą tekstą pateikti, būtų labai naudinga. O dabar aš norėčiau suteikti žodį ponui Talbitė iš Suomijos. Ačiū pirmininkė, kolegos. Aš manau, kad mes esame visi stipresni dirbdami kartu negu pavienės valstybės narės. Mūsų bendras tikslas turi būti sukurti darbinį priežiūros parlamentinės kontrolės mechanizmą Europolui. Ir mums reikia, kaip pirmininkas ir kiti jau sakė, e, rasti tokį konsensusą, kaip, ir, kai, kaip visi patvirtino. Suomija mano, kad reikia rasti e, bendrus sprendimus į penkis šis siūlomus klausimus. Mes norim, kad būtų dirbama veiksmingai, operatyviai, mes norim, kad mūsų darbas būtų įtakingas ir prasmingas. Nuo dėl Danijos. Suomija labai pragmatiškai vertina padėtį. Turime e, parlamentinę instituciją, o Danijagi yra ES narė. Nors Danija ir turi specialų mechanizmą bendradarbiavimui su Europolu, kaip pirmininkas sakė. E, jo santykiai su Europolu yra kitokie negu e, su kitomis trečiosiomis šalimis. Ir praktiniu požiūriu nebūtų labai prasminga kalbėti apie dar vieną kategoriją. Danijai tik tai skirta. Taigi, Suomija remia požiūrį, kad Duonija, e, Danija e, turi dalyvauti parlamentinės kontrolės e, grupėje ir gali būti šios grupės visą teisį nariai. Aš noriu visiems padėkoti už atliktą darbą. Ir labai tikiuosi, kad galėsime susitarti dėl visko rytoj. Labai ačiū už pasisakymą. Man atrodo, kad Suomijos parama Danijai, kad jis taptų uh, priežiūros grupę, yra visiškai aiški. Dabar panas Mačič iš Slovenijos. Dėkuoju, panė pirminkė, už galimybę pasisakyti. Slovenijos delegacija mano, kad kai mes kalbame apie darbo tvarkos taisyklės, mes turime susitarti dėl minim... bent jau minimaliai. Tai yra, turime susitarti dėl tokių darbo tvarkos taisyklių, kurios būtų dabar visiems supra... priimtinos, bet vėliau galėtume jas e, tobulinti. Uh, nes mes norime tinkamai vykdyti Europolo kontrolę ir akivaizdu, kad negalime priboti parlamentarų laisvės. Kai kalbame apie e, tokius e, atvirus klausimus, turime elgtis pragmatiškai. Jei neturėsime gerų darbo tvarkos taisyklių, de, negalėsime užtikrinti deramos parlamentinės kontrolės. Ir tikiuosi, kad rytoj mums pavyks vis dėlto patvirtinti visiems priimtinas darbo tvarkos taisyklės. Mes teigiamai vertiname pateiktą darbo tvarkos taisyklių projektą ir neprieštaraujame šiaip ir, ir daugumai pakeitimų. Bet dar mums nepavyko susitarti, pavyzdžiui, dėl trejato ir dėl uh, pirmininkavimą. Čia iš esmės mes pritarėme tam, kam buvo pasakyta. Sprendimo prieimimas e, konsensuso bendro sutarimo pagrindu. Taip būtų labai gerai, jei mums visuomet pavyktų pasiekti bendro sutarimą, bet suprantame, kad kartais kas nors gali blokuoti sprendimus ir todėl aš manau, kad mes galime susitarti, kad tuo atveju, kai iš, į, nebus įmanoma pasiekti bendro sutarimo, mes sakytume 80 procentų daugumos principą Europą. Toliau, kalbos. Manome, kad kalbų režimas turėtų būtų, palikt, būtų kuo paprastesnis ir kad toks, kuris e, užkra, užkrautų kuo mažesnį administracinę ir finansinę naštą mūsų delegacijoms. Ir čia, aš manau, galime pasinaudoti mūsų kitų tarpalamentinio bendradarbiavimo formų patirtimi. Dėl sekretorijato mes manome, kad sekretorijatas turėtų veikti kaip kontakt nuolatinis centras. Jis neturėtų sukelti uh, uh, papildomos naštos valstybėms narėms. Toliau kaip uh, posėdžiaus mūsų pogrupė, mums nelabai aišku iš tikrųjų, ar tie pogrup, tų pogrupių susitikimai vyktų tuo pat metu, kai vyksta mūsų bendri susitikimai ar kažkokiu kitu metu. Aš tikiuosi, kad mums pavyks susitarti ir kad rytoj mes galėsime patvirtinti darbo tvarkos taisyklės. Ir e, aš dar kartą pasakyčiau, kad būtų gerai, jeigu mes turėtume galimybę ateityje tobulinti darbo tvarkos taisyklės. Dėkuoju. Dėkuoju už e, tai, kad įsakėte e, savo labai tokią palankę poziciją. Toliau ponas Apel. Dėkuoju bardzo, panie przewodniczący. Iš Lenkijos parlamento dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, pirmiausia norėčiau pasakyti, kad pakeitimas dėl trejato mūsų galva yra labai racionalus. Ir jis padėtų mums užtikrinti daromą nuoseklumą. Taigi Lenkijos parlamentas remia šį pakeitimą. Antras klausimas - sekretariatas. Nes e, čia reikia suprasti, kad viena vertus mes suprantame, kad vis, visose valstybėse narėse mes turime da, savo sekretariatos, bet jie a, e, dirba tik tai nacionalinių parlamentų lygmenių. Ir mums reikėtų surasti tokią schemą, kuri leistų mums gal turėti savo a, atskirą sekretoriatą, bet čia reikėtų pagalvoti, kaip mes finansuotume jo veiklą ir kokią struktūrą jis turės. Nes kol kas e, tai nėra žinoma. Tai nė, nėra aišku. Kitas klausimas - sprendimų prieimimo procesas. Aš manau, kad jei mes takėsime konsensuso principą, kuris beje puikiai veikia Kozakė, būtų labai gerai. Ir aš manau, kad tai būtų geriausias e, sprendimas. Aš manau, kad visos šalis, kurios ketina aktyviai dalyvauti priimant sprendimus šioje grupėje, be abejo, turės turėti galimybę naudotis visomis teisėmis, bet aš manau, kad jeigu mes žinosime, kad bus siekime bendro sutarimo, mums paprasčiau bus susitarti. Kalbėjimo laikas dabar. Aš tikiuosi, kad kiekvienas pirmininkas galės taip pirmininkauti posėdžių, kad kiekvienas galėtų pasisakyti. Todėl aš manau, kad e, reikia tiesiog pasakyti, kad kiekvienos valstybės narės atstovas turi turėti galimybę pasisakyti, o kalbėjimo laiką turėtų skirti kiekvieno posėdžio pirmininkas. Dėkuoju. Gracias a usted, Mr. Apple. Dėkuoju ponui Apple. Dabar ponas Pistorijus iš Vokietijos Bundestago. Prašau. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Leiskite pateikti štai kokias pastabas Europolas, kaip ir kitos. Europolui, kaip ir kitoms saugumo institucijoms, reikia pasitikėjimo, o taip pat ir veiksmingos parlamentinės kontrolės. Abu šie dalykai tarpusavį susiję. Man atrodo, mes pasukome teisingų kelių dėl pasitikėjimo. Yra svarbu, kad mes pasitikėtumėm e, tuo, ką daro Europolas. Aš tikrai pritariu e, poniai Zipel. Būtų labai gerai, jeigu ir Danija taptų pilna teisė nare, bet tai gali atsitikti tik esant ypatingoms aplinkybėms. Jeigu kažkas nėra pilna teisė narė, tai negali būti ir uh, pilna vertė e, bendros parlamento kontrolės grupės narė, e, na nebent stebėtoja. E, Vokietijos Bundestagas tikrai pritarė, kad reikia bendros parlamento kontrolės grupės, nes tai padės užtikrinti didesnį saugumą dėl tų papildomų grupių Iš tikrųjų, mes nenorėtumėm, kad dėl to smarkiai išauktų išlaidos. Tokios papildomas darbo grupės galėtų susitikti tuo pat metu, kada vyksta ir pagrindinis susitikimas, arba e, darbo grupės nariai tarpusavį galėtų bendrauti elektroniniu paštu dėl sekretoriato. Tai yra būtina. Mes manome, kad sekretariato problemą galima išspręsti ir neutrale. Problemą galima išspręsti rendant ir neutralų kaštų prasme sprendimą. Toks sekretariatas gali tikrai atnešti puikių rezultatų. O be to nepamirškime, kad, tarkim, Europos parlamento ar nacionalinių parlamentų sekretariatams ir taip netrūksta darbo. Taip pat noriu pasidžiaugti, kad ko gero visi pritarė tam, kad reikia numatyti galimybę teikti ir klausimus raštu. Tai dar vienas argumentas, kodėl reikėtų ir sekretariato. Toliau peržiūros taisyklė. Kaip žinia, nieko nėra e, įdomesnio, kaip diskutuoti apie bendras darbo tvarkos taisyklės. Svarbu, E, sugebėti ne tik diskutuoti, bet ir priimti kritiką. Reikia įvertinti, kaip tos taisyklės veikia, kas pasiteisina, kas nepasiteisina, ką būtų galima patobulinti. Tik tokiu būdu galima pasiekti gerų rezultatų. Ačiū. E, Dėkuoju ponui Pistorijus. Imposible de simplificación de, de todo lo que. Taip, aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs. Uh, pakomentavote tai visus šios klausimus ir be abejo mes pasistengsime supaprastinti viską. O dabar ponui Metsu suteikiu žodį iš Belgijos parlamento. Dėkuoju, ponė pirmininkė, Belgijos delegacijos vardu. Mes norime trys pastabas įsakyti. Pirmiausia, Danijos e, narystę. Vidaus reikalų komitete, federalinėme parlamente mes nagrinėjame šį dokumentą rugsėjo 26 dieną ir mes nusprendėme pritarti Danijos prašymui tapti visą teisę parlamentinės kontrolės grupės nare ir taigi, jei bus patiktas tos pakeitimas, mes jam pritartume. Antras dalykas - kalbų režimas. Mes visiškai pritarėme tam, kam pasakė ponas Dijas Demera apie kalbas, tai čia aš ir tuo galiu ir baigti savo pasisakymą apie kalbas, Trečias dalykas. Mes manome, kad labai svarbu yra aptarti balsavimą. Mums trūkstate Vokietijos pakeitime dviejų žodžių. In principle. Gal reikėtų įrašyti, e, kad in principle the voting will be by consensus. Iš principo bus siekiama e, susitarimo, bendro sutarimo. Ir mes tikimės, kad tai patobulins mūsų galimybės dirbti. Dėkoju. Viską pasižymėjome. Pasižymėjome, kad jūs pasisakote už tai, kad Danija galėtų būti visą teisę nare. Ponas Virasko Polos iš Graikijos parlamento, prašau. Ευχαριστώ και ευχαριστώ. Dėkoju. Dėkoju Jums beje už visą parengiamąjį darbą. Dėkoju visiems kolegoms, kurie dirbo ties šiais dokumentais, kolegoms iš Europos parlamento, Estijos parlamento nariams ir dėkoju visiems kolegoms, kurie pateikė įdomių pakeitimų, įdomių pasiūlymų. Mes iš esmės galėtume pritarti daugumai šių pakeitimų, bet aš norėčiau pristatyti Jums savo šalies poziciją dėl tų pakeitimų. Gal neminėsiu visų pakeitimų, bet iš esmės galėčiau pasakyti, kad yra savame suprantama, kad mes turime turėti galimybę renkti veiksmingas tikras diskusijas ir antra, turime pagalvoti apie mūsų praktinės galimybės ir apie tai, kas mus ribojo, kokie yra e, galimi apribojimai. Toliau, Danija, mes manome, kad čia reikėtų ieškoti kompromisinio pasiūlymo ir uh, Kipro nacionalinės asamblėjos atstovas minėjo, kad mes galime turėti visą. Uh, visateisius narius, kurie gali balsuoti, po to mes galime turėti visateisius narius be balsavimo teisės, ir čia galėtų būti, tarp jų galėtų būti Danija, ir trečia kategorija galėtų būti stebėtojai. Toliau, Vokietijos pateikti pasiūlymai dėl mūsų darbo organizavimo. Aš manau, kad trejato įsteigimas e, galėtų pasiteisinti. Žinome, kad jisai puikiai veikia kitose forumuose. E, ir tas trejetas galėtų užtikrinti nuose, mūsų darbo nuseklumą. Bet to manome, kad mums reikia taip pat ir pogrupių. Ir tie pogrupiai turėtų rengti savo posėdžius po mūsų plenarinių posėdžių. Taigi jie, arba tos, tie pogrupiai turėtų atlikti parengiamąjį darbą ir po to mes jų išvadas galėtume aptarti plenarinėme posėdėje. Toliau, kalbėjimo laikas. Aš manau, kad čia viską reikia palikti pirmininkui spręsti. Taip, iš tikrųjų. Tris minutės, ko gero, yra pernelik trumpas laikas. Bet jei. Bet aš manau, kad pirmininkas turėtų turėti galimybę nuspręsti, ar suteikti kalbėtojų 3 minutės ar 5. Toliau, sprendimų prieimimas. Čia mano šalis laikosi tarpinės pozicijos, nes mums atrodo, kad tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, tuomet, kai uh, mums nepavyksta nekaip susitarti, uh, gali būti racionalu pritaikyti kvalifikuotos balsavimo daugumos principą. Bet mes nemanome, kad kvalifikuotos daugumos principą reikia taikyti visuomet. Šiaip turėtume, kaip taisyklė, taikyti bendro sutarimo principą. Bet tais atvejais, kai reikia priimti sprendimą, bet mums nepavyksta pasiekti bendro sutarimo, reikia tuomet gal taikyti kvalifikuotos daugumos principą. Toliau kalbų režimas, iš esmės pateiktas pasiūlymas mus tenkina, galėčiau dar kai ką pasakyti, bet laiko jau man nebeliko. Dėkoju. Aitäh teile ja järgmiseks. Äh, Dėkoju. Rumunijos parlamento žymių, e, e, žymių rūmų e, atstovė. Pone Floreja, prašau. Am citit cu atenție toate amendamentele depuse. Kolegos, aš kalbėsiu savo gimtają kalbą. Și noi considerăm Norėčiau patikslinti, kokia yra mūsų pozicija. Mes irgi manome, kad pasiūlymas dėl pirmininkaujančių šalių trejato yra įdomus, jį tikrai reikėtų primti domėm. Uh, Tai taip pat padėtų užtikrinti darbų testinumą ir pirmininkaujančioms šalims. Taip pat dėl sekretoriato. Sekret... Pirmininkaujančių šalių sekretariatai galėtų būti naudojami rotacijos tvarka. Taip pat mums svarbu, kad pirmininkaujančių šalių atstovai būtų atstovaujami ir įvairiose smulkesnėse grupėse. Būtų gerai, jeigu tų smulkesnių grupių sustikimai įvyktų prieš plenarinę, tam, kad vėliau tų grupių sprendimus būtų galima pristatyti per plenarinį sustikimą. Dabar dėl to, kaip turėtų būti priimami sprendimai. Mes manome, jog reikia laikytis Bratislavos deklaracijos, kur kalbama apie kiek įmanoma didesnį e, konsensuso siekimą. Dar vienas dalykas. Dėl klausimų raštų reikėtų pagalvoti apie sistemą, kaip tie uh, E, klausimai turėtų būti teikiami. Iš viso yra apie 130 narių. Jeigu kiekvienas patiktų paklausimą, kiekvieną mėnesį mes tiesiog blokuotumėm Europolo darbą, o ko gero niekas iš mūsų tokios padėties nenori. Dėkuoju. Jūsų žiniai aš norėčiau pranešti, kad vertėjai netrukus turės nutraukti savo darbą. nes e, vertėjai turi nustatytas darbo valandas, jie nėra politikai. Todėl aš pas, pasiūlyčiau štai, kad ponas Abatauskas ir ponas Šuica iš Bundestago galėtų dabar pasisakyti, o po to mes galėtume tęsti diskusiją per rytoj. Ponas Georgajus iš Kipro ir ponas Soliai galėtų pasisakyti rytoj. Gerai, jei neprieštaraujate, tuomet dabar suteiksime žodį e, dviems e, nariams ir po to mes tęsime diskusiją taip, kaip numatyta. Taigi dabar žodis suteikiamas ponui Sabatauskui iš Lietuvos. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju Libė komitetui ir Estijos pirmininkaujančiai valstybei, kad iš tikrųjų šiuo svarbiu klausimu šiandien mes diskutuojam ir tai, kad tiek daug parlamentarų pasisako dėl jungtinės parlamentinės grupės sudarimo taisyklių ir rodo, kad mes visi stengiamės nesu, prisidėti prie mūsų visų ir mūsų piliečių saugumo, prie šiolakinių iššūkių. E, noriu pastebėti, kad e, paskutinis taisyklių punktas dėl peržiūrimo taisyklių kad jos numatyta peržiūrėti tik po dviejų metų, rodo, kad taip, kaip mes šiandien sutarsim, du metus niekaip negalėsime pakeisti. Ir nors e, Lietuva oficialiai nepatikė to, savo pastabų, tačiau mes iš tikrųjų svarstėme e, ir norėtumėm palaikyti tų valstybių nuomonę Airijos, Vokietijos, Ispanijos, Vengrijos, Kroatijos, kurios pateikė pastebėjimą dėl vertimų į kalbas, bet E, norėčiau atkreipdėmėsi, kad e, pirm, pono pirmininko Dės Demera pastaba dėl vertimo į visas kalbas dokumentų iš tikrųjų, mano manimo, gerokai apsunkintų tos grupės darbą tiek laiko požiūrių, tiek kaštų. Todėl tas argumentas, mano manimu, priimtinas, tačiau vertimas žodžiu e, tai iš tikrųjų sudarytų galimybės e, diskutuoti ir pateikti detalesnė analizė būtent apie detalės, kurios kartais yra labai svarbios. Nebereikalo jokaujama, kad velnės lypi detalėse. Ir todėl aš siūlau ieškoti galimybių, kad būtų užtikrintas vertimas žodžių į valstybių narių kalbas, nes tai padėtų, galbūt tai būtų mūsų visų sėkmės istorija, nes vis tik tai tokio precedento dar neturime Europos parlamento ir visų nacionalinių parlamentų bendro darbo tokioj darbo grupiai. Sėkmės mums visiems. Muchas gracias, colega. Tal... Dėkuoju. Ir dabar žodis ponui Šuis iš Bundestago. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už tai, kad e, dar kartą suteikėte galimybę Bundestagui pristatyti savo pakeitimą. Aš nekalbėsiu apie pirmininkaujančių šalių trejetą, klausimus raštu ir e, kalbų režimą. Jau supratau, ką apie tai uh, E, masto e, daugelis dalyvių. Aš norėčiau tarti keletą žodžių apie tas papildomas darbo grupės ir sekretariatą. Esu įsitikinęs, kad bent jau Vokietijos nuomonė Europolas e, turi turėti ateitį, turint omeny visas tas saugumo grėsmės, su kuriomis dabar susiduria ES, galbūt dar reikės ir plėsti Europolo uh, kompetencijas ir įgaliojimus. Ir jeigu bus tokia politinė valia, tai tuo pačiu reikės užtikrinti ir geresnę parlamentinę kontrolę. E, parlamentinė kontrolė yra pats e, sunkiausias e, demokratijos kalavijas. Mes turime suprasti, kad Nereikia pernelik e, švelniai formuluoti darbo tvarkos taisyklių, baiminantis kaštų. Pavyzdžiui, dėl tų e, papildomų darbo grupių. Tikrai įsivaizduokime, susitinkame e, du kart per metus. Ar tikrai bus lengva užtikrinti tinkamą parlamentinę kontrolę? Man atrodo, tai bus sunku padaryti. Pagalvokime apie tokį klausimą kaip domenų apsauga arba e, kova su terorizmu. Galbūt būtų prasminga sukurti tinklą arba kažkokią pogrupį, kur dalyvautų e, parlament, tarp parlamentinės kontrolės grupės nariai. Ir jie galėtų geriau e, parengti tam tikrus labai svarbus klausimus. Tai taip pat padėtų užtikrinti, kad tie klausimai susilauktų dėmesio nuolato, ne kartą, du kartus per metus. Mes tikrai nenorime, kad e, mūsų grupė netinkamai veiktų. Dabar dėl sekretoriato esu tvirtai įsitikinęs tuo, kad kad Libė komiteto sekretariatas šiandien sugebė viskas organizuoti, galbūt ir artimiausioje ateityje e, taip pat galės dar organizuoti mūsų darbą. Bet mes turime galvoti apie ilgalaikę perspektyvą. Mums reikia savarankiško sekretariato, kuris tvarkytų ir klausimus raštu. Mes neturime pradėti e, taupyti nuo pat pradžių. Kolegos iš Rumunijos pateikė labai įdomų pasiūlymą, mes irgi vertiname viską taip pat. Be abejo, trijų pirmininkaujančių šalių parlamentai galėtų viską finansuoti, tarkim, 18 mėnesių. Bet E, tikrai turėtumėm pagalvoti, kaip vyktų mūsų darbas ar Briuselė, ar, ar sostinėse. Turėtumėm dirbti lankščiai, bet bet kokiu atveju jau e, šiandien man akivaizdu, kad reikėtų bendro sekretoriato. Ir paskutinė pastaba. Aš dirbu nacionalinėme kontrolės komitete. Per pastaruosius metus sukaupėme tikrai labai daug patirties. Dabar diskutuojame e, apie naujausius pakeitimus ir aš manau, kad jie būtent ir atspindi tą per pastaruosius metus sukauptą mūsų patirtį. Dėkuoju, nu, dėkuoju ponui Šuster. Ponas Jorgalas iš Kipro parlamento. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes atsiprašome, kad e, mūsų diskusija užsitęsė ir vertėjai turi dirbti šiek tiek ilgiau, nei buvo numatyta. Bet aš norėčiau, kad kai kas būtų paaiškinta. Mes visi sutarėme, kad tam, kad parlamentinė kontrolė vyktų veiksmingai ir kad e, mūsų grupė galėtų veikti veiksmingai, kontrolės grupės atstovas turi turėti galimybę dalyvauti Europolo valdybos posėdžiuose. 51 e, straipsnėje Europolo reglamento yra tokia galimybė numatyta. Ir mums, at, kaip parlamente, atrodo, kad mūsų grupės atstovas turi būti išrinktas čia, šioje grupėje, nepriklausomai to, ar mums pavyks susitarti dėl darbo tvarkos taisyklių ar ne. Taigi gal galėtumėt paaiškinti, kokia yra jūsų pozicija? Ar jūs pritarėte tam, kad mes galėtume e, susitarti dėl bendro mūsų atstovo Europoro valdyboje, nepriklausomai nuo to, ar mes susitarsime dėl darbo tvarkos taisyklių rytoj ar ne. Ir antras klausimas, ar jūs žinote, kokia tvarka bus vadovaujamasi renkant tą mūsų atstovą, kuris vyks į e, Europolo valdybos posėdžius? Gerai, labai trumpai, aš norėčiau tiesiog apibendrinti tai, apie ką šiandien kalbėjome. Rytoj mes tęsime diskusiją ir aš norėčiau tik tai jūsų paprašyti štai ko. Aš norėčiau, norėčiau paprašyti, kad Lybė komiteto sekretariatas galėtų parengti įsakytų nuomonių, šiandien įsakytų nuomonių santrauką pagal penkias mano paminėtas anksčiau temas. Toliau, Informacinis pranešimas. Šiuo metu Danija dalyvauja stebėtojo teisėmis Europolo valdybos posėdžiuose ir ji neturi teisės balsuoti. Dar vienas informacinis pranešimas. Mūsų posėdėje šiandien dalyvauja teisininkų tarnybos atstovai. Jie yra labai kompetentingi. Uh, Ir mūsų komitetai Europos parlamente nuolat naudojasi jų pagalba. Ir praeitą savaitę mes kreipėmės į juos prašydami pateikti mums teisinę išvadą dėl galimos Danijos narystės. Jie dar turi įsigilinti šį klausimą, bet kol kas mums buvo pasakyta, kad kol kas bent jau galima sakyti, kad nei sutartise, nei e, Europolo reglamente. Panašu, kad nėra e, nuostatų, kurios reglamentuotų galimą narystę. Čia reikia atsižvelgti į sutarties 88 straipsnį. Bet ten kaip ir nėra konkrečių taisyklių, konkrečių nuostatomis, remintis kuriomis galima būtų pasakyti, kad Danija galėtų dalyvauti mūsų darbe. Toks būtų mano teisininkų ir apsprendimų teisininkų tarnybos preliminarios išvados apibendrinimas. Dėkoju visiems, mes nesame darbą rytoj. Pirmininkas dėkoja vertėjams, sako, kad jie yra geriausi pasaulyje. Ir dar vienas dalykas. Gal jūs ne visi supratote, koks yra skirtumas tarp vertimo raštų ir vertimo žodžių. Translation and interpreting. Du skirtingi žodžiai. Vienas dalykas yra vertimas raštu, tai yra dokumentų vertimas, o kitas, e, visiškai kitas dalykas yra vertimas žodžių. Tai tiek, dėkoju visiems, baigiame darbą šiandien. Tęsime darbą rytoj ryte. Ir dar vienas dalykas, aš norėčiau Jums priminti, kad visi esame kviečiami į prieimimą, kuris vyks Jehudin, Jehudin Mehudin erdvėje Europos parlamente. Dėkuoju.